<coughs> Bonjour, good morning. E, Labą dieną, labas rytas. Noriu pasakyti, kad toliau kalbėsiu portugalų kalbą, prašom užsidėti ausines. Kągi, Pradėkime program, nuo programos ir pirmiausia, pereikime iš karto prie pirmininko pranešimų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komitete yra naujas narys, ponia Kristina Ditroskaitė iš Alde frakcijos kurios šiuo metu salėje nėra, jos nematau, bet mes nuoširdžiai sveikiname ją prisijungus prie mūsų komiteto. Kitas pranešimas būtų. Atsirado nauja darbo tvarkos taisyklė, o tiksliau sako pirmininkas pasiūlymas dėl tokios taisyklės ir tai yra lyčių lygybės principo įtraukimas į procedūrų taisyklės. Pone Gurma iš AFKO komiteto kartu su mūsų komiteto pirmininku parengė tą pasiūlymą tam, kad būtų įtrauktas šis principas į 49 taisyklę, jums yra išplatintas dokumentas, kurį tikiuosi turite ir dėl šio pasiūlymo. Šis pasiūlymas bus svarstomas komitetų pirmininkų posėdėje, o paskiau balsuojama parlamente. Taip pat dar vienas pranešimas dėl Europos tarybos tinklo. Noriu atkreipti komiteto dėmesį į tai, kad gali būti surinktas su Europos tarybo tinklo, tinklų bendras posėdis, kurio tema smurtas prieš moteris. Jūs pamenate, kad 2006 metais buvo a, daug renginių skirtų kovai su smurtu prieš moteris, o nuo 2011 metų Europos tarybo tinklo uždavinys užtikrinti, kad būtų ratifikuota Europos tarybos konvencija dėl kovos su būtinio smurto apraiškomis. Kartais ta konvencija dar vadinama Stambulo konvencija. Ratifikavimo procesas dar tebe vyksta, Junktinė karalystė, Portugalija, Italija ir Niderlandai. šiuo metu vykdo ratifikavimo projektą ir Europos tarybos e, Portugalijos narys Menešbota yra atsakingas už šį reikalą, taigi mes kartu su tuo tinklu bendradarbiausime. O dabar galime pereiti prie penktojo darbo tvarkės punkto pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų. Žinote, kad lapkričio 16 dieną buvo susitikimas taip pat 10 gruodžio ir jau yra išplatinta informacija dėl rekomendacijų, kurias mes laikome patvirtintomis. Toliau. Šeštas darbo tarkės punktas. Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas, tai yra spalio trečios dienos 11 metų protokolų tvirtinimas ir jeigu nėra prieštaravimų, mes laikome posėdžio protokolus patvirtintais. Septintas darbo tvarkės punktas. 11 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos lyčių lygybės instituto. Pranešėja Minodora Kliveti. Ir man atrodo, ji sutiks, kad šį klausimą galima aptarti kartu su aštuntuoju darbo tvarkės klausimu. Tai taip pat yra 11 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas bet jau kalbame apie bendrąjį ES biudžeto trečios trečiai skirsnį. Taigi, iš nuomonės referentė Minudora Klivetį ir suteiksiu iš karto žodį jai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, kalbė, norėjau kalbėti rumunų kalbą, bet dėja nėra vertimo į rumunų kalbą ir iš rumunų kalbos galbūt per kitą posėdį vertimas bus užtikrintas. Taigi, septintasis darbo atvarkės punktas - Europos lyčių lygybės instituto 11 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Na, turiu pasakyti, kad pranešimas šiuo atveju tikriausiai nepatrauks daugelio dėmesio, nes jame gausu statistinių duomenų, tačiau mano galva Europos lyčių lygybės institutas tikrai puikiai atliko darbą. Ir perskaičius audito rūmų ataskaitą aš padariau kai kuriuos pakeitimus savo nuomonėje. Nebejotinai, Europos lyčių lygybės institutas yra e, centrinė institucija, kuri užtikrina lyčių lygybės principo taikymą visais ES lygiais, skatina didesnį susidomėjimą lyčių lygybės klausimų ir skleidžia informaciją. Ir aš pažymėjau, kad šis institutas taip pat turėtų turėti atitinkamą atskirą padalinį, kuriam būtų deleguotos tam tikros funkcijos. 11 metai buvo pirmi metai, kai ištisus metus, kai visus metus institutas dirbo, nes jis buvo sukurtas 10 metų birželio mėnesį. Metinės ataskaitos instituto apima 7 milijonus 530 tūkstančių ir e, visos reikšminės pozicijos buvo pristatytos iki e, praėjusiu metu 30, gruodžio 31 dienos, taip pat grinųjų pinigų panaudojimas ir visų kitų lėšų panaudojimas atitinka finansinio reglamento nuostatas, kadangi institutui buvo padarytos visos, e, visi numatyti mokėjimai, tai noriu pasakyti, kad visi sandoriai buvo teisėti ir tvarkingi. Taip pat turiu pasakyti, kad institutas tikrai tinkamai valdo turtą ir vykdo dokumentavimą bei sąnaudų apskaičiavimą atitinkamai etatų, užimimo, etatų plano užimtumo rodiklis yra palankiai vertinamas, nes jis prisideda prie veiksmingesnio instituto darbo. Dar vienas dalykas - ex ante vertinimai, kurie yra teigiami, reikia pažymėti taip pat. Ir dar kartą noriu pažymėti, kad institutas tikrai yra labai svalbus, svarbus, svarbi institucija kuri skatina lyčių pusiausvyrą neseniai e, instituto veikla svarbi yra dar ir todėl, kad e, neseniai paskelbtose komisijos dokumentuose dėl lyčių lygybės reikalaujama platesnio moterų dalyvavimo užimant vadovaujamasias pareigas. Nepamirškite, yra ir komunikatas, kuris vadinasi vadovaujamas pareigas bendrovėse einančių asmenų lyčių pusiausvėra, indėlis į pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Tikrai, kaip jūs žinote, mūsų komitetas vyko į Dubliną ir aš pasinaudojau galimybę ir kreipiausi į institutą, kad jis pateiktų informacijos apie lyčių lygybės padėtį Dublinė. Ir turiu pasakyti, kad prieš išvykstant į misiją į Dubliną aš labai greitai iš instituto gavau reikiamą informaciją. Turiu pasakyti, kad tai yra vienas iš gerų būdų mums gauti informacijos ir tai taip pat parodo, kaip dirba institutas. Ir kaip jūs, ponė pirmininkė, pasiūlėte, aš iš karto pereinu prie aštuntojo klausimo, tai yra 11 metų biudžeto įvykdymo tvirtinimas. Kaip žinome, pagal sutarties aštuntą straipsnį e, moterų ir vyrų lygybės skatinimas yra ES vienas iš pagrindinių principų. Todėl uh, reikėtų dar kartą akcentuoti tuos darbo tvarkės e, vienumą visoje biudžeto procedūroje. Reikia pasakyti, kad audito rūmai e, ir komisija nėra pareiškę savo nuomonės apie lyčių lygybės tarp vyrų ir moterų skatinimą. Tačiau audito e, rūmai e, ir komisija savo atsakymuose kalba apie socialinius klausimus. Ir todėl aš kreipiausi į audito rūmus, prašydama konkrečių detalių dėl pastabų apie tai, kaip biudžetas buvo išleidžiamas e, būtent lyčių lygybei skatinti. Mums reikėtų tokių konkrečių duomenų, kad galima būtų stebėti, kaip tokie biudžetų asignavimai veikia vyrų ir, vyrų ir moterų lygybės e, plėtimą. E, tokie duomenys leistų e, gerai panaudoti biudžetą e, geros valdysenos e, priemonės prasme. Dėgojame poniai Klyveitį. Dabar norėčiau pradėti bendrą diskusiją. Senhora Gabriel, tem tai a palavra. Pone Gabriel. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau ponios Matera vardu, kuri yra šešėlinė pranešėja ir kuri negalėjo šiandien atvykti, e, sureaguoti į tai, e, ką ponia Klivėti taip puikiai atliko. Sveikinu ją su padarytais, už padarytus, e, dėkoju ją už puikiai atliktą darbą. Pirmiausia, kalbant apie Europos lyčių lygybės instituto 2011 metų finansinių metų biudžeto įvykdymą, šešėlinė e, pranešėja pritartų, kad biudžetas įvykdytas. Labai svarbu, kad mm, mes įvertintume šio instituto vaidmenį, kadangi jis yra labai svarbus. 2011 metai buvo pirmieji instituto metai, kai jis tiek administraciškai, tiek finansiškai veikė nepriklausomai. Ir jis, e, lyčių lygybės institutas, pagerino savo darbuotojų samdymo e, procedūras ir dabar puikiai funkcionuoja, bet prašoma, kad institutas uh, kalbant apie finansinius įsipareigojimus ir jų perkelimą į kitą laikotarpį, turėtų dės, dėti pastangas, kad būtų palaipsniui sumažintas e, įsipareigojimų perkelimas į kitą laikotarpį. E, Pone Šešėlinė pranešėja atitinkamus pakeitimus siūlo. Trečiasis punktas. Čia visiškai nesakoma, kaip bus e, siekiama lyčių lygybės užtikrinimo. Ir ketvirtoje dalyje teigiama, kad reikia e, numatyti uh, kaip 14-20 metais skirtos lėšos, e, reikia aiškiau ir konkrečiau sekti, kaip šiuo tikslu, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, ateityje paskirtos lėšos bus naudojamos. O dabar jum leidus aš norėčiau pakalbėti savo vardu. Noriu padėkoti poniai Klyvėti Mes žinome, kad šis klausimas, ši tema yra labai svarbi, nes buvo vienu metu abejojama Europos lyčių lygybės instituto e, buvimu ir buvo siūloma jį sujungti su Europos žmogaus teisų agentūra, bet e, mes norime dar kartą pabrėžti, kad šis institutas vaidina labai svarbu vaidmenį ir manau, kad tas vaidmuo turėtų dar sustiprėti. Mes, mm, moterų mm, teisių ir lyčių lygybės komitete, turime uh, aktyviau bendradarbiauti su institutu, uh, keistis statistiniais duomenimis ir norėti, kad institutas E, mum kasdien padėtų mūsų teisėkuros darbe, kalbant apie pagrindinių žmogaus teisių agentūrą. Ir ta agentūra ir institutas turėtų pateikti Europos parlamentui savo kasmetinės ataskaitas. Mūsų bendradarbiavimas su Europos lyčių lygybės institutu yra pakankamai glaudus, bet manau, kad gerinant šį bendradarbiavimą, mm, stiprės ir instituto vaidmuo bei mm, didesnė pridedamąją vertę turės instituto atliekamas darbas. Taigi, aš tvirtai remiu Europos lyčių lygybės institutą ir iš kitos pusės noriu, kad jų darbo rezultatai būtų uh, E, geresni ir kad institutas dirbtų dar aktyviau. Dėkui, pona, ponė Gabriel. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Plat. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Europos lyčių lygybės instituto atstovė šiandien yra mūsų salėje, taigi galbūt jinai galėtų pakomentuoti išsakytus komentarus. Dėkui žodis poniai Fernandeš. Dėkoju, ačiū už galimybę šiandien pasisakyti, pateiksiu šiek tiek informacijos e, dėl 50 procentų asignacijų perkelimo. E, reikalas tas, kad e, metinė darbų programa buvo patvirtinta tik tai vasarį, kitaip sakant, užtruko, todėl užtruko ir asignavimų paskirimas. Tai viena iš priežasčių. Na, o kita, kad Kai kurios studijos, kurias norėjo institutas atliko, nesusilaukė gerų pasiūlymų, dėl to taip pat tie pinigai užtruko. Na ir dar vienas dalykas e, dėl e, pirmininkaujančio Kipro darbų programos e, institutas gavo pakankamai vėlyvai informaciją, kurioje srityje uh, pirmininkantis Kipras norėjo, kad mes labiau susitelktume. Būtent dėl to atsirado tas 50 procentų lėšų perkelimas. Bet ateityje institutas yra pasiryžęs išvengti tokių perkelimų. Jūs žinote, kad e, institutas tik pradeda savo darbą ir tik tai kitais metais įgis e, normalų pagreitį. Dabar e, dėl e, fizinės inventorizacijos e, trūkumų reikia pasakyti, kad tik tai du nešiojami kompiuteriai nebuvo tinkamai įtraukti į inventorizacijos sąrašą. Taip pat priimta vidaus dokumentai, kurie tinkamai apskaito uh, materialų ir kitokį turtą. E, tai yra sutvarkyta, prie to prisidės taip pat ir naujai e, priimtas e, buhalteris. Dėl glaudesnio bendarbiavimo tarp instituto ir parlamento reikėtų pasakyti, kad mes nekantriai laukiame galimybės artimiau su jumis dirbti kitais metais. Mes e, savo darbą ketiname geriau derinti su jūsų ir galbūt, e, jeigu būtų galimybė, dalyvauti jūsų posėdžiuose, pristatyti savo kasmetinę darbų programą ir galbūt kai, kuriuos, e, kai, kai kurias mūsų paruoštas studijas. Birželio mėnesį rengiame svarbę konferenciją E, ir mes tikrai lauksime kuo glaudesnio bendradarbiavimo su jumis. Dėkoju, poniai Fernandeš. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. E, labai dėkoju. E, kalbant apie komisijos e, biudžeto e, įvykdymo patvirtinimą 2011 metais, e, e, kalbant apie konkrečius komentarus iš Teisingumo generalinio direktorato pusės, tai turime pasakyti, kad biudžeto patvirtinimo procese audito rūmų auditoriai nerado mūsų direktorate jokių uh, nukrypimų nuo e, biudžeto vykdymo taisyklių. Pirmininkė dėja kalba be mikrofono. Taigi, Dar kartą pakartosiu, kad dabar sutiks žodį poniai Klyvetį pranešėjai sureaguoti į pastabas. Dėkui, ponė pirmininkė. Tik tai keletą pastabėlių. Pradžioj noriu padėkoti kolegijai poniai Gabriel už jos paramą, už e, rengiant tuos du pranešimus Džiaugiuosi, kad ji aukštai įvertino atliktą darbą. Noriu padėkoti taip pat lyčių lygybės instituto atstoviai. Jos pastabas buvo labai vertingos ir jos patvirtina, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra teigiamas Noriu padėkoti ir kitiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Be abejo, e, pranešimams e, prieš patvirtinant galutinę versiją tikriausiai bus pateikta pakeitimų, bet kuriuo atveju dėkoju visiems. Pirmininkė. Ačiū poniai Klivetį. Dabar dėl būsimų darbų grafiko pakeitimo pateikimo terminas čia komitete gruodžio 20 vidurdienis, taigi darbo netiek daug turime iki ketvirtadienio. Komitete balsuosime sausio 22. biudžeto kontrolės komitete e, bus e, aptarimas vasario 18, o paskui plenarnėme posėdėje kovo 18 turėtume balsuoti. Tokie tad yra darbų grafikai. Dabar pereikime prie devintojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tarybos direktyvos 2413 įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekiamis bei paslaugomis ir prekių teikimo bei paslaugų teikimo perkelimas į nacionalinę teisę. Pranešė yra ponė Zita Gurmai, ji jau atvyko ir iš karto noriu steigti jai žodį. Dėkoju, atsiprašau, kad kiek pavėlavau bet konstitucinėme mm, komitete vyksta diskusija dėl politinių partijų ir jų ateities. Aš esu šešėlinė pranešėja ten ir nenorėjau praleisti progos pasakyti savo nuomonę. Na kągi, e, vėl sustinkame tuo pačiu klausimu. Pereitą gruodį aš pateikinėjau darbo dokumentą. Sakyti, kad tada mačiau labai nedaug kolegų salėje. Tad nepasakyčiau, kad tai tema, kuri labai domina. Bet aš džiaugiuosi, kad e, atvyko komisijos atstovė, kuri mielai sutiko bendradarbiauti, sprendžiant šį klausimą. Žinoma, 2004 m. 113 direktyva buvo labai svarbus žingsnis stiprinant lyčių lygybę Tai buvo pirmas žingsnis ES atveju, siekiant uh, užtikrinti lyčių lygybę ir užkirsti kelią diskriminaciją lyties pagrindu, tiek tiesioginė, tiek netiesioginė diskriminacija, kai kalbama apie galimybę naudotis prekiamis bei paslaugomis. Kaip jūs žinote, e, e, Europos komisija iki dešimtųjų metų pabaigos turėjo uh, parengti įgyvendinimo ataskaitą, bet po keleto atidėjimo buvome informuoti, kad tokia ataskaita nebus parengta iki 2014 metų. Nepaisant to, kad aš keletą kartų e, pabrėžiau, kad reikia tokios ataskaitos, e, nes būtina gauti duomenis apie tai, kaip direktyva yra perkeliama. Pagrindinė priežastis komisijos nuomonė yra Europos teisingumo teismo sprendimas dėl e, Belgijos e, vartotojų asociacijos, e, kur buvo kalbama apie draudimo dalykus ir draudimo kompanijų požiūrį į atskiras lytis. Ir e, reikia pasakyti, kad e, Europos komisija, atsižvelgdama į teismo sprendimą, turėjo nukreipti savo žmogiškuosius e, resursus, kad galima būtų parengti gairės draudimo bendrovėms ir todėl negalėjo atlikti kitų darbų. Ir gyven, tokia gyvenimo ataskaita šitoj situacijoje būtų buvusi pernelyg ankstyva. Taigi, kadangi negalime dabar remtis įgyvendinimo ataskaitą apie tai, kaip 2004 m. direktyva valstybėse narėse yra įgyvendinama, aš savo pranešime verčiau susitelkiau ties e, valstybių narių poreikiu pašalinti esančias spragas. Su komisija mes dėl to sutarėme pradėjome keistis informaciją su atskiromis valstybėmis narėmis. Tad e, nutarėme, kad būtų svarbu, kad būtų atkreiptas dėmesys į esminius klausimus. Ir taip pat e, buvo išreikštas pastenkinimas e, dėl to, kad darbo dokumentas pasitarnavo tam tikromis gairėmis. Aš pranešime sakau, kad jeigu direktyva būtų peržiūrima, reikėtų įtraukti ten e, tokius dalykus kaip e, žiniasklaida ir reklama. Vis dar yra per anksti e, įvertinti, e, kokį poveikį turės Teisingumo teismo sprendimas e, mano minėtoje byloje iš Belgijos. Būtina kad ir toliau e, vyktų dialogas tarp Europos komisijos ir e, draudimo bendrovių. Sprendimas dėl test aša yra šiek tiek paradoksiškas e, reikalas tas, kad užtikrinant, kad nebūtų diskriminacijos, Tuo pat metu tai gali privesti prie e, didesnių draudimo įmokų. Vadinasi, gairėse e, reikia numatyti galimybę e, pataisyti direktyvą, numatant e, neprivalomų gairių taikymo galimybę. Būtų taip pat svarbu e, sukurti viešą duomenų bazę, kurioje būtų sukaupta visa e, sukaupti visi įstatymai ir taisyklės. Na ir pagaliau direktyvos e, perkelimas laiku yra esminis dalykas ir čia komisija turi panaudoti visas savo galės, skatindamas valstybės narės būtent taip ir pasielgti. Kiek suprantu, taip ir yra daroma. Noriu aš e, padėkoti taip pat ir savo kolegai Zoltanui už e, jo atliktą darbą. Aš čia kalbu apie tai, kad e, jo žmona neseniai pagimdė. Ačiū ponia Gurmai ir dabar suteiksiu žodį poniai Bauer. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų šešėlinė pranešėja yra ponė Škvidelska, dėja ji negali dalyvauti šiandien posėdėje, todėl paprašė manęs išdėstyti savo nuomonę. Ir išdėstysiu pagrindinės jos mintis. Pirmiausia, tai šešėlinė pranešėja prašė nuoširdžiai padėkoti poniai Gurmai už parengtą uh, pranešimą. Ji taip pat <clears throat> mano, kad reikalinga panalizuoti su draudimu susijusius dalykus, todėl tikrai pritarė tiems pasiūlymams, kurie užtikrins tinkamesnės draudimo sąlygas. Mano galva, iš tiesų reikėtų vadovautis individualiuoju požiūriu, o ne kažkokiu standartu, kuris būtų bendrai taikomas tiek vyrams, tiek moteriams. Ir tai nebūtų tinkama. Ji taip pat atkreipė dėmesį į teisinio aiškumo aspektą, todėl tikrai pritariu kreipimusi į komisiją, kad jį peržiūrėtų direktyvą. Konkrečiai šešėlinė pranešėja kalba apie institucijų lygybę ir prisiminkime vakar dienos diskusiją apie palankiausio moterims statuso principą. Aišku, visada siūlant tokį dalyką reikia galvoti, kaip tą principą įdėkti. Bet akivaizdu, kad lyčių lygybės klausimai susimančios institucijos tikrai galėtų daug, daugiau prisidėti prie teisinių normų įgyvendinimo, taip užtikrinant praktikoje lyčių lygybės principo įdėgymą. Tačiau praktikoje dabar bent jau mes tikrai nestebime tokio reiškinio. Nebejotina, kad įvairios institucijos a, veikia įvairiose sritise, užsima skirtingų darbų. Net ir pas mus, pavyzdžiui, lygybės klausimas svarsto ir lybė komitetas, ir mūsų komitetas, ir kai kurie, ir užimtumo komitetas. Bet aš manau, kad reik, reikėtų surasti būdą, leidžianti bendrai veikti, panaudojant teisės saugos srityje sukurtas priemonės, kad būtų užtikrinta, pavyzdžiui, prieiga prie teisingumo. Ir tai yra pagrindinės šešėlinės pranešėjo Škridlevskos mintis dėl kai kurių pakeitimų, kurie jos nuomonę būtų reikalingi. Ačiū, poniai Bauer. Dabar noriu suteikti uh, žodį poniai Kristin Tomvoj, kurie atstovauja komisijai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos vardu pranešėjai už pranešimą ir rekomendacijas, kurios yra labai svarbios mums mūsų darbe. Norėčiau mm, grįžti šiek tiek prie paskutiniųjų metų, kurie šiame sektoriuje atskleidė daug problemų. Turiu galvoje draudimo sektorių, komisijos e, ataskaita skirta direktyvai 200413 13 didžiausia dėmesį skiria draudimo sektoriui, būtent dėl tų išlygų, kurios yra numatytos šioje srityje ir dėl atitinkamų specialių sąlygų taikymo. Ir galiausia nuspręsta e, teisingumo teismo sprendimas e, sustabdo tų išlygų taikymą nuo e, ir dėl to 11 metais reikėjo priimti e, tam tikras veiklos gairias, kad valstybės narės atitinkamai žinotų, E, kaip turėtų keisti savo nacionalinius įstatymus. Visa tai nėra taip paprasta ir dėl to mes norėjome tas gairias patvirtinti metai prieš iki pasibaigiant tam terminui, kurį e, išlygos panaikinimui numatė Europos Teisingumo teismas. Ta išlyga nustojo galioti e, 2012 m. gruodžio e, pabaigoje. Taigi, nuo kitų metų jau e, valstybės narės turi būti atitinkamai pakoregavę savo nacionalinius įstatymus, atsižvelgdamos į šį teisingumo teismo sprendimą panaikinantį išlygos galiojimą. Ir būtent 13 metai bus labai svarbus kad įsitikintume ir pasižiūrėtume, kaip pasikeitė situacija šioje rinkoje. Dėl to ataskaita ir bus parengta 14 metais ir joje aiškiai atsispindės visi paskutiniai pokyčiai šiame sektoriuje. Ir mes taip pat e, pabandysime toje ataskaitoje įvertinti, kaip kitos 2004 metų 113 direktyvos nuostatos irgi yra įgyvendintos. Dėkoju poniai Tombojui. Dabar suteiksiu žodį vėl poniai Gurmai. Ačiū, ponia pirmininkė. Esu labai dėkinga už tas nedidelės pastabas kurios labiau buvo susijusios su praeities dalykais, bet aišku, pačioje rinkoje įvyko nemažų pasikeitimų. Ir būtent dėl tos priežasties manau, kom, kad komisijos gairias, kaip veikti dabar nu, esant naujoms sąlygoms, būtų pravartu turėti, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti galiojančias teisinės normas, nes nebejotinai visada tai svarbu, o tokios pastabos tikrai padėtų patobuli, padės patobulinti ataskaitą. Kitas klausimas, kiek reikia tą ataskaitą tobulinti. Jūs žinote, kad e, nelaimi tas, kas nekovoja, sakoma paprastai, bet manau, kad reikia viską apmastyti. Ir todėl aš prašiau, kad pakeitimus būtų galima uh, teikti iki sausio 15 dienos, nes manau, kad reikalinga paruošti kokybiško turinio dokumentą, o jau po to pranešimo projektas bus išverstas į visas kalbas. Taigi lauksiu pasiūlymų. Bet aš manau, kad šio, šis klausimas turi rūpėti mums visiems. O kalbant apie šią konkrečią ataskaitą, turiu pasakyti, kad dėja keletas valstybių narių gal elgesi skirtingai negu visos kitos. Ir norėčiau, kad komisija padarytų aišku pareiškimą, kad visi gali prisijungti arba neprisijungti prie siūlomo teisės akto, bet nereikia pamiršti tos krizės, kuri dabar apie mūsų Europą, įskaitant demografinę krizę. Apie tai reikia galvoti. Ir mūsų piliečiai turi labai gerai suprasti padėtį. Todėl, jeigu piliečiai gaus žinę, kad moteris nuo kitų metų mokės didesnės draudiminės įmokas, tai aš nemanau, kad tai bus labai gera žinia. Ir manau, parlamentas bei komisija turi tikrai pagalvoti, ką sakyti savo piliečiams. Mes turime vadovautis vienodų vertybių rinkinių ir drįstu priminti apie tai visiems, kurie yra čia, šioje salėje, kurie mūsų klausosi, kad labai svarbu vadovautis vertybėmis ir dar svarbu, kad rengiami ES teisės aktai būtų tinkamos kokybės ir tinkamo turinio. Noriu padėkoti taip pat ir šešėlinė pranešėjai, kuri, kiek žinau, ketina visi prisijungti prie mūsų. O baigdama noriu palinkėti visiems ramių šventų kalėdų ir tikiuosi, kad pateiksiu deramos kokybės pranešimą galiausiai. Pirmininkė, ačiū poniai Gurmai. O dabar dėl. Uh, tolesnės darbo tvarkos. Kaip girdėjote, iki sausio 15 dienos 17 valandos galite pateikti siūlymus dėl pakeitimų. Mūsų komitetas posėdžiaus 18 arba 19 vasario, o tvirtinsime pranešimą pateiks savo plenarinėje sesijoje kitų metų balandį. O dabar turime palaukti 10 valandos, kad galėtume pereiti prie dešimtojo darbo tvarkės klausimo. Aš uh, turiu eiti dirbti į aplinkos komitetą, o pirmininką pareigas perims mano kolega Todėl šiandieną jau išeidama noriu palinkėti visiems gerų švenčių, gerų šventų kalėdų ir gero darbo kitais metais. so pampig. Ojjana, questa. Millite mjölk i va. Mjölk. Okej, okay, eh, eh, nu no återupptar vi förhandlingarna. Eh, jag gör det på svenska. Själv. Kągi, tęskime posėdį. Aš kalbėsiu savime suprantama švedų kalba, sako pirmininkas. Mes e, dabar svarstysime dešimtą darbo tvarkės punktą ir jungtinių tautų gyventojų fondo skyriaus Bruselėje direktorius ponas Setskės Teneker darys pranešimą apie pasirinkimą, o ne atsitiktinumą, šeimos planavimą, žmogaus teisės ir vystimasi. Tikrai tas klausimas aktualus mūsų komitetui. Ir aš daugiau gal nekalbėsiu ir iš karto suteiksiu mūsų svečiai iš jungtinių tautų žodį. Taigi, laba diena visiems. Man malonu pas jūs atvykti ir šiandien pristatysiu jums šių metų ataskaita pasirinkimas, o ne atsitiktinumas ir prašau parodyti pirmąją skaidrę. Taigi, kalbant apie gyventojus šiais metais, savanoriškas šeimos planavimas yra žmogaus teisė ir pati šeima turi nuspręsti, kiek vaikų turėti ir kiek jie gali vaikų turėti. Tie, kurie nori, turėti vaikus vėliau, taip pat turi turėti tokią galimybę ir jiems būtina pateikti visą informaciją. Taip yra elgiamasi įsivyšiusiose šalyse ir mes, sakykime, priklausome tarsi pasaulio gyventojų elitui, nes tikrai ne visur taip yra. Nepaisant įvairių nutarimų, konferencijų, konvencijų, susijusių su šeimos planavimu. Skaičiuojama, kad 222 milijonai moterų besivystančiose šalyse neturi galimybės pasinaudoti šeimos planavimo konsultacinėmis paslaugomis ir rizikuoja, kad neštumas bus nepageidautinas. Ir nepageidautino neštumo atvejų skaičius, ypač tar tam tikrose, tam tikrose amžiaus grupėse, yra labai didelis. Tai pasakytina konkrečiai apie tautinės mažymas ir paauglių paauglių grupės. Ko trūksta? Trūksta kontraceptinių priemonių, bet tai yra tik viena priežastis, nes a, galimybę pasinaudoti šeimos planavimo paslaugomis negali pasinaudoti ir dėl kitų priežasčių moteris, nes, sakysime, yra diskriminuojamos moteris, yra tam tikros kliūtis sudarytos a, įgyvendinant visuomenė reprodukcijos teisę. Nebijotina, kad Tai rodo, jog reikalinga imtis labai įvairių priemonių. Reikia stiprinti sveikatos apsaugos sistemą, šeimos planavimo darbą ir pašalinti įvairias kliūtis, kurios egzistuoja. Bet to nepakanka. Reikia ir įstatymų, kurie užtikrins individualių teisių apsaugą ir tam tikrų dalykų stigmatizavimą. Kalbant apie visuotiną galimybę pasinaudoti šeimos planavimo paslaugą, mes pirmiausia sakome, kad tai yra žmogaus teisė. Taip, tai žmogaus teisė, bet tai yra ir socialinė prievolė, nes nepageidaujamas neštumas gali kelti grėsmę moters ar mergaitės sveikatai, gali paskandinti šeimą ir pačią nešėją neišbrendamos skurdo. Um, cikle. Be to tai susiję su kitomis teisėmis. Ankstyvas neštumas savaime pažeidžia e, teisę į mokymasi. Todėl reikalinga galvoti plačiau apie kontracepciją ir susijęti šį dalyką su ekonominės veiklos aspektais. Reikalinga užtikrinti, kad ne tik visuomenė, bet ir šeima gerai tai suprastų. Duomenys rodo, kad šeimos planavimo paslaugų teikimas padeda ne tik tai geriau planuoti turimų vaikų skaičių, prisideda prie ekonomikos augimo ir investicijos į, šeimos plana, į tokią šeimos planavimo paslaugas užtikrina geresnį gimstamumą ir užtikrina, kad atitinkamai keičiasi uh, amžiaus grupės tų moterų, kurios e, gimdo vaikus. Pavyzdžiui, Meksikoje yra pasiekta pakankamai gerų rezultatų socialinėje ekonomikos augimo srityje. Taigi, kiekvienas doleris investuotas į šeimos planavimą kiekvienai šeimai duoda naudos ne ir užtikrina ne tik tai žmogaus teisų geresnę apsaugą, bet taip pat prisideda ir prie ūkio augimo. Pagrindinis dalykas, kuris skamba šių metų ataskaitoje, yra štai kas. Yra nemažai tyrimų atlikta, kurie rodo, kad mažesnis vaicingumo yra, yra tiesioginė sąsaja su geresne, su sveikatos dalykais. Tyrimai rodo, kad investicijos į šeimos planavimą ir reprodukcinę sveikatą ne tik padeda pagerinti sveikatą, bet taip pat prisideda prie ūkio augimo. investicijos į šeimos planavimą duoda pakankamą gražą. Aštuoni šimtai moterų miršta gimdydamos, o jeigu bus tinkamai planuojama, tai galima šį rodiklį sumažinti dviem trečdaliais. Maždaug 4 milijardus JAV dolerių valstybės narės uh, valstybės, e, besivystančios valstybės patiria nuostolių ir neabejotinai geresnis šeimos planavimas leistų sumažinti tokius nuostolius, tačiau papildoma investicija, kuris sudarytų apie 4,1 milijardą JAV dolerių padėtų sutaupyti apie 8 e, milijardus e, kitose srityse, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros srityje. UNDP Bilo Geitso fondas ir kitos organizacijos yra praėjusiais metais organizavusios donorų konferenciją, kurios metu buvo surinkta lėšų, kad dar 20 milijonų moterų iki 20 metų galėtų pasinaudoti šeimos planavimo paslauga. Mes dalyvavome ir komisija dalyvavo šiame, šioje konferencijoje ir pasižadėjo prisidėti prie aukų 23 milijonais dolerių. Nebejotina, kad šeimos planavimas yra viena geriausių priemonių mūsų dienomis. Mūsų dienų pasaulyje visos moteris turi turėti teisę pasirinkti, kiek vaikų jos nori auginti. Ir tai susiję ne tik tai su vyrų moterų lygybės klausimų, bet taip pat ir su moterų sveikatos apsauga. Nebejotinai, kad šis klausimas turi būti įtrauktas ir į politinę darbo tvarkę tiek išsivyščiusiuose šalyse, tiek besivyščiusiuose šalyse. Donorų konferencija yra labai geras, gera priemonė, jinai tikrai padeda, bet reikia imtis ir kitų priemonių, kad būtų užtikrinta galimybė pasinaudoti šeimos planavimo paslaugą. Ką galime padaryti? 12 metų, 12 metais padėtis rodo, kad nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė ir kitos struktūros turėtų imti štai kokio darbo. Pirmiausia, didinti finansinę paramą ir prisimti didesnius politinius įsipareigojimus, užtikrinančius, kad šeimos planavimo paslauga bus galima pasinaud, galės pasinaudoti visi, kas to pageidauja ir kada pageidauja. Antra, reikėtų šeimos planavimą įtvirtinti kaip neatsiejama žmogaus teisė lygiai verčia kitoms teisėms, integruoti šeimos planavimą į platesnį ekonominį ir socialinį vystimąsi, į socialinę raidą, panaikinti ekonominę, socialinę, logistinę ir finansinės kliūtis, e, kurio šiuo metu trukdo plėtoti e, šeimos planavimo paslaugas, sumažinti nepageidaujamų neštumų ir nepageidaujamo neštumo nutraukimo skaičių tą galima padaryti vėlgi per šeimos planavimą ir kon naudojant kontracepcinės priemonės. Šeimos planavimas turėtų būti prieinamas visiems, nuo paauglių iki e, kitų amžiaus grupių. Ir galiausiai reikia įtraukti berniukus į šeimos planavimą, nes tai padės e, geriau suprasti šio dalyko svarbą ir užtikrins, kad kontraceptinės priemonės bus tinkamai naudojamos. Veiklos programa, kuri buvo patvirtinta 94 metais kairė vykusioje konferencijoje, taip pat tūkstantmečio plėtros planai ir yra tie dokumentai, kuriais vadovaujamės mes e, dirbdami gyventojų fondą ir bandydami sudaryti sąlygas visiems pasinaudoti Kairo konferencijoje priimtais nutarimais. Jūs žinote, kad buvo nustatyti, pavyzdžiui, tūkstantmečio plėtros pla, tikslų įgyvendinimo terminai ir iki to laiko nebejotinai bus atliktas naujas įvertinimas to, kas pasiekta ir to, kas nepadaryta. Kita vertus bus peržiūrėtas ir dabar jau yra vertinamas darbas įgyvendinant tūkstantmečio plėtros tikslus. Nebejotinai, kad reikės naujų susitarimų, kuriais vadovausimės ateityje ir šeimos planavimas e, bus įtrauktas į, į tokius susitarimus, nes reprodukcinė sveikata, uh, turėtų būti svarstoma 15 e, metais, kai kalbėsime apie bendrą pasaulio vystimas. Jūs žinote, kad komisijos narys Pybalks dalyvauja šiame darbe. 2013 metais komisija renks kovo mėnesį posėdį moterų padėties klausimais. Balandį bus dar viena konferencija ir nebejotinai, kad šie renginiai prisidės prie bendro tarptautinio dialogo. Kalbant apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, dera pastebėti, kad ES finansinė ir politinė parama šioje srityje yra labai svarbus dalykas. Žmogaus teisės ir tų teisų kokybiškas įgyvendinimas, apimant labai plačiai ir reprodukcinę sveikatą, sudaro mūsų visuomenių šerdį. Ir mes turime tas teisės užtikrinti, kad žmonės toliau tikėtų mumis ir tikėtų savo rytojumi. Ačiū. And, uh, and... Now... Dėkoju. Pradėsime dabar e, klausimų ir atsakymų raundą. Kas norėtų paklausti? Pone Gabriel. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Steneker už pranešimą norėčiau pakomentuoti kai kuriuos aspektus ir pateikti keletą klausimų. Noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad yra tokia ataskaita, nes galime įvertinti, kas jau padaryta ir taip pat pasižiūrėti, ką dar turime nuveikti. Nes duomenys apie įvairias besivystančias šalis yra labai svarbus. Ypač iškeliant, išaiškinant gerosios praktikos pavyzdžius ir skatinant e, jų keitimasi tais pavyzdžiais. Jūs e, kalbėjote apie šeimos planavimą ir ekonomikos augimą, apie ryšį tarp šių dviejų dalykų ir tai e, turėtų būti labai svarbu besivystančiose šalise. Jom reikia daugiau tokių argumentų pateikti. Jūs taip pat sakėte, kad visuomenė turi būti labiau informuojama kad tokių informavimo programų turi būti kuo daugiau ir manyčiau, kad tas informavimas turi prasidėti kuo anksčiau, kai vaikai dar yra mokyklose, o ne tada, kai merginos jau gali tapti motinomis. Kalbant apie šeimos planavimą, Aš manau, kad čia turėtume labai gerai pagalvoti mm, apie šeimos planavimo dalykus, turint galvoje situaciją Afrikoje, negalėtume tom šalims kažko primesti iš išorės. E, turi pačios šalis, tų šalių vyriausybės norėti šeimos planavimo politiką integruoti į savo vidinę politiką. Europos Sąjunga ir e, jungtinės tautos gali e, prie to prisidėti, bet svarbiausia neužmiršti, kad tos šalis turi norėti pačios tokią politiką įgyvendinti. Per įvairią visuomeninę politiką. Ir čia galime išgirsti argumentų, kad kalbant apie seksualinį auklėjimą, E, tose besivystančiose šalise daugelis vyriausybių gali sakyti, kad visas šis auklėjimas yra privatus reikalas, taigi reikia neužmiršti ir šio aspekto. Prieiga prie kontraceptikų ir prie informacijos. Bet čia iškart kyla klausimas apie reikiamų lėšų buvimą. Buvau Mozambike, jūsų organizacija ten mokyklose vykdė labai įdomų projektą E, mokyklose buvo dalinami prezervatyvai. E, bet tose šalise žmonės e, nesipriešina tokiems šeimos planavimo dalykams, bet nori, kad visa tai jiem nieko nekainuotų. Nes daug kas galbūt norėtų tokių priemonių, bet negali jų įsigyti ar nusipirkti. Pritarčiau e, tam, e, kad jūs minėjote, kad reikia vyrus ir berniukus įtraukti į šeimos planavimo politiką, bet galbūt galėtumėt pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip tą galima padaryti. Labai norėčiau m, mm, išgirsti iš jūsų tokių pavyzdžių. Dėkui. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį e, poniai Maron. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, kad įtraukėte šią temą į mūsų darbo tvarkę. Noriu tik pasakyti, kad labai gaila, kad mūsų daugelio kolegų šiandien nėra posėdžių salėje. Čia reikia neužmiršti ir politinės valios. Aš pritariu e, tam, ką sakė Marija Gabriel, dėl to, kad visos visuomenės suinteresuotos šalis, e, suinteresuoti asmenys, vyrai, berniukai turėtų dalyvauti šeimos planavimo politikoje. Reprodukcinė sveikata kartais yra tabu Dėkoju, kad šią temą įtraukėte į mūsų e, programą. Arba tai yra tema, kai um, jaučiamas labai didelis nuomonių skirtumas. E, Pone Stenker pristatė situaciją pasaulyje, e, teikdama, kad labai svarbu pripažinti žmonių teisę iš šeimos planavimo laisvę. Ir ši, ši teisė yra susijusi su kitomis žmonių teisėmis, o žiūrint e, politinę prasme, turėtume mobilizuoti visas politinės e, partijas, kad reprodukcinė ir seksualinė sveikata taptų neatsiejama žmogaus teisų dalimi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad neturėtume galvoti, kad šioje srityje nuolat vyksta pažanga. Aš esu prancūzė. Simona Veil, kuri buvo Europos parlamento pirmininkė, iškėlė 95 metais šį, šį klausimą ir jau greitai bus 35 metai, kai ši tema yra svarstoma Prancūzijoje. 75 metais iškėlė šį klausimą ir jau greitai bus 30 metų, kai visuomenės dėmesys buvo atkreiptas į šiuos svarbius dalykus. Mums reikia daryti pažangą, judėti į priekį. Ir tą e, pažangą galime padaryti akcentuodami, kad e, reprodukcinė sveikata yra labai glaudžiai susijusi su žmogaus teisėmis. Ir nes jei mes neįsime į priekį, tai judėsime atgal. Uh, ir tas pasireikš ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio dalise. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra štai koks. Jūs pabrėžėte, kad yra ryšys tarp gimstamumo ir moterų pajamų. Europoje. Uh vienas iš svarbių e, tikslų, prioritetinių tikslų yra užtikrinti vienodą atlyginimą vyrams ir moteriams. Ir manome, kad su tuo gali būti susijusi ir šeimos e, planavimo e, problema. Dėkui. Dėkoju. Norėčiau dabar ir pats užduoti keletą klausimų. Aš e, maščiau apie jūsų iškeltus klausimus. E, mes e, kalbėjome apie šeimos planavimo efektyvumą, ar iš tikrųjų tai, ką investuojame, atneša tam tikrą gražą, ar tos investicijos gali atsipirkti, bet mūsų savo veiksmus vis tik reikia derinti atsižvelgiant į tai, apie kokius žmonės mes šnekame į konkrečią, į konkrečią situaciją. Investicijos į ateitį neturi būti matomas vien tik tai kaip sąnaudos. Kodėl žmonėms sunku įsivaizduoti, kad tos investicijos uh, atneš tam tikrą gražą. Na ir kitas klausimas, ką jūsų nuomonė mes galėtume čia daugiau nuveikti parlamente? Aišku, mūsų galimybės ribotas, nežinau, kiek jūs apie jas e, žinote, bet e, jūsų manimų, ką mes šiuo klausimu galėtume daugiau nuveikti, lyginant su tuo, ką dabar darome. Na ir pagaliau e, apie galimybę spausti kitas valstybės, kad jos daugiau nuveiktų. E, jūs kalbėjote, kad reikia iš apačios į viršų tarsi veikti, bet antra vertus jūs sakėte, kad kalbame apie žmogaus teises. Ir aš čia suprantu ponios Gabriel mintį kad e, konkretus klausimas tuo remiantis yra štai koksai e, daug e, valstybių narių prisijungė prie moterų apsaugos konvencijos, kuri pareigoja imtis tam tikrų veiksmų šitoje srityje. Tad šiame kontekste neturėtų būti kokia nors problema klausti, Ar jūs e, vykdote tai, e, ką įsipareigojate atlikti? E, aišku, žinoma, tikriausiai yra ir tokių valstybių, kurios neprisijungusios prie konvencijos. Dėkuoju pirmininkė už įdomius ir sunkius klausimus, kuriuos uždavėte. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponė Gabriel. Visiškai sutinku, kad ekonominiai argumentai yra labai įtikinantys. Ir e, iš tikrųjų daug iš mūsų žiūri į šeimos planavimą kaip į, kaip į teisę, bet ekonominė argumentacija iš tikrųjų yra labai įtikinanti. Kiekvienas doleris investuotas į šeimos planavimą sutaupo dolerį ir 40 centų. Ir tikrai sunku paaiškinti, kodėl taip sunku kai kuriams valstybėms įžvelgti, kad būtent tokia yra padėtis. E, susidaro įspūdis, kad trūksta vizijos kad politiką formuojant e, susitelkiama ties trumpalaikiais tikslais, pernelyg susitelkiama ties tokiais tikslais. Žinoma, e, kiekviena valstybė turi daugybę dalykų, į kuriuos reikia investuoti, bet mes turėtume e, įtikinėti vyriausybės pažvelgti plačiau, ilgalaikiškiau ir iškelti tuos privalumus, kuriuos gali šeimos planavimas atnešti moterims ir vyrams, e, šeimoms ir pačioms šalims. Jūs taip pat paminėjote svarbę mintį, kad e, e, lytinis švietimas pritaikytas kiekvienai amžiaus grupiai yra nepaprastai svarbus, žinoma, atsižvelgiant į šalies specifiką. Jūs taip pat paminėjote įdomią mintį, kad reikia į šeimos planavimo švietimą įtraukti ir vyrus. Pavyzdžiui, Nigerija, e, kur e, vidutiniškai kiekviena moteris pagimdo apie septynis vaikus, kur ekonomika pasarysiais metais e, augo maždaug 2 procentus per metus, tuo tarpu gyventojų skaičius augo 4 procentais. Tad e, paprasčiausia aritmetika rodo, kad tai yra labai pažeidžiama šalis, e, dirbamo žemės ten yra labai nedaug. Ir jeigu tendencija tęsis, tai gyvenimo kokybė e, tik tai menkės. E, Tik tai vienas trečdalis berniukų eina į mokyklą, vienas ketvirtadalis mergaičių, tad iš tikrųjų tai padėtis sunkioje situacijoje. Ir jeigu pažvelgsite į Ny Nigerio a, e, turimą apdirbamą žemę, tai e, visai greitai mes turėsime 50 milijonų gyventojų ir e, iš, iš vis e, neturėsime tenai apdirbamos žemės. Taigi visada reikia atsižvelgti į tokius dalykus kaip menkas gyventojų išsilavinimo lygis, ir kitus dalykus. Tačiau vienas teigiamas dalykas, kuris ten yra daromas, yra tokios specialios mokyklos vyrams, e, e, kad e, galima būtų išaiškinti jiems, kaip prisidėti prie šeimos planavimo ir savo vaidmenį atlikti, apsisprendžiant dėl to, kokios, kokio dydžio šeimos norima. Uh, Dabar e, grįžtant prie minties, kad e, e, seksualinės veikatos ir reprodukcinės veikatos dalykai kai kur, kai kuriuose šalise iki šiol dar laikomi tabų tema. Iš tikrųjų, tokia padėtis egzistuoja ir mūsų vienas už, uždavinių ir yra demistifikuoti reprodukcinės veikatos ir reprodukcinės uh, reprodukcinių teisių dalykus. Nuo 70-ojo dešimtmečio šita teisė yra pripažįstama, todėl ir čia sunku man suvokti, kodėl dėrybos tokiais klausimais e, tampa tokiomis sunkiomis. Tiesą sakant, tai yra e, iš ankstinis veiksnys apibrėžiantis e, kitas moterų teisės. Tad iš tiesų nelabai gerai, kad e, šito tema tampa kontroversiška. Antra vertus, neturėtume ir pervertinti to kontroversiškumo. E, prieš porą savaičių Generalinės asamblėjos trečiasis Komitetas priėmė e, labai griežtą rezoliuciją skirtą smurtui prieš moteris. Ten taip pat kalbama apie seksualinę sveikatą ir minima, kad moteris turi turėti prieigą prie specializuotos e, e, reprodukcinės ir e, seksualinės sveikatos paslaugų. Taigi e, ir mūsų ataskaitoje e, apie tai kalbame. Tiek tada būtų mano minčių apie tai dabar, ką galėtų daugiau nuveikti Europos parlamentas. Galėtų nuveikti labai daug. Kaip aš jau minėjau ir ataskaitoje tai pabrėžiama, E, pinigai vis dar išlieka problema, tad pakankamų lėšų skirimas seksualinės, reprodukcinės veikatos reikalams, ypatingai šeimos planavimui, yra labai svarbu. Europos parlamento dar vienas svarbus vaidmuo e, yra nepamiršti laikotarpio po 2015 metų tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo ir tolesnių darbų labai svarbu užtikrinti e, visuotinę prieigą prie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos, kad tai būtų atspindėta, nes tai susijęs su lyčių lygybė, su moterų teisėmis ir visi turime daryti viską, kad e, visose tuose dialoguose ši tema būtų atspindėta. Dėkui. Okej, okay, tack så mycket för... Ačiū labai už atsakymus ir paaiškinimus. Tikrai džiaugiamės, kad jūs galėjote dalyvauti mūsų šios dienos posėdėje. Jūsų, jūs dirbate nuo 96 metų šioje srityje bandy, ir jūsų darbas skirtas apsaugoti moters sveikatą jos organizmą. Ir jūs priskirėte šį dalyką uh, žmogaus teisėms. Toks priskirimas gali sukelti įvairiausių nuomonių. Mes patys svarstame šios dalykus savo komitete. Nebejotinai, kad <clears throat> kai kalbame apie moterų teisės, dažniausiai kalbame apie truputį kitus dalykus, labiau susėdami moterų teisės su žmogaus teisėmis, nes jos sudaro neatsiejama žmogaus teisų dalį. Bet kita vertus, negalima pamiršti, kad yra kitų svarbių klausimų, kurie būdingi tik moterims ir jos turi tam tikras teisės ir uh, turime atitinkami elgtis ir mes, kad jos neatsidurtų atskirtyje. Aš manau, kad jūsų labai įdomi mintis apie mokyklą berniukams. Gerai, kai galvojama apie tokį ankstyvą būsimų vyrų švietimą. Dar vienas dalykas, kad dažniausiai sprendimus priima vyrai. Vyrams tenka daug valdžios ir juos pagrindę domina pinigai. Ir net mano požiūris į šeimos planavimą ir seksualinės teisės labiau gal yra grindžiamas socialiniais principais. Ir dėja dėl to dažnai, kai kalbame apie šeimos planavimą, mes tiesiog jį pamirštame, nes mes pirmiausia visada galvojame apie pinigus, kaip juos uždirbti ir tik po to, kaip juos investuoti, bet investuoti taip, kad gautume tinkamą gražaus normą. Ir tai būtina pasakyti. Būtina pasakyti, kad investicijos į šeimos planavimą į moterų sveikatą taip pat yra investicija duodanti pakankamai didelę gražos normą. Taigi tuo aš baigčiau savo apibendrinimą, o jums dar kartą noriu padėkoti Ir manau, kad ateityje mes bendradarbiausime nemažiau sėkmingai negu praeitie. Okej, okay, eh, we con- vi fortsätter vid mötet och då går vi in på den extra punkt som finns tillagd. Kągi, tęsėme darbą ir mes į darbo tvarkį įtraukėme papildomą punktą. Tai yra žodinis paklausimas dėl rezoliucijos, dėl smurto, kovos su smurto apraiškomis prieš mergaites. Man uh, Aš perskaitysiu pavadinimą anglų kalba, nes švediškai man tą padaryti sunkokai. Jūs tikriausiai žinote, kaip gimė šis pasiūlymas, nes mūsų komitetas seniai jau bandė teikti rezoliuciją dar lapkričio mėnesį Ir gruodį mes darėme taip pat rezoliuciją dėl kovos su smurto prieš moteris apraiškomis. Buvo netgi tokia nuomonė pareikšta, kad mes turėtume atsisakyti tos rezoliucijos. Ir tokia rezoliucija yra būtina nes jūs žinote, kovo mėnesį delegacija, mūsų delegacija vyks į New Yorką, į CSV ir tokia rezoliucija tikrai būtų pravartu turėti. Taigi, tam, kad mes galėtume viską laikų padaryti, ir kad rezoliucija būtų patvirtinta plena, vasario plenarinėje sesijoje Strasbūrė, mes pasielgėme štai kaip. Koordinatoriai man kaip pirmininkui suteikė įgaliojimą teikti pasiūlymą dėl tokios rezoliucijos, tai yra žodinį paklausimą dėl rezoliucijos. Ir tada bus galima jau teikti pakeitimus. Gal galėtume pasinaudoti tokių pasiūlymų. Ir tai suprantama, nes siūlomoje rezoliucijoje pasakyta, tai, ką mes nekartą jau kartojame, kad reikia kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Yra įvairios priežastis, kodėl atsiranda toks smurtas, bet tas smurtas paliečia įvairias socialinės grupės ir nėra būdingas tik tam tikrai žmonių grupiai ar kategorijai. Mes taip pat um, e, bandome apibriežti smurtą prieš moteris. Jūs žinote, kad galiausiai tokia apibrieštis buvo patvirtinta maždaug prieš metus. Kalbant apie kitus pasiūlymus, tai neabejotina, kad e, kovojant su smurtu prieš moteris reikalinga be kita ko ir politinė valia. Pakol kas tuo užseima uh, savanoriai mūsų visuomenėse, nevyriausybinės organizacijos daugiausia, bet visos valstybės narės ir jų vyriausybės turėtų daug aktyviau veikti šioje srityje, stiprinti darbą skirdami daugiau dėmesio kovai su smurtu prieš moteris ir mergaites. Dab, nebejotina, kad um, didesnis darbas reiškia ir didesnius finansinius įsipareigojimus. Bet nepakanka vien kalbėti apie pinigus. Nors dalykai, darbas ir pinigai yra susiję tarpusavį. Mes galime parengti puikias priemonės, bet nieko ne, ne, įvyks, jeigu neturėsime finansinių galimybių tas priemonės įgyvendinti. Todėl, kaip jau buvo sakyta, šis klausimas yra labai svarbus ir sėtinas su moters vaidmens stiprinimu apskritai. Savo pasiūlyme, be kita ko mes minime ir EIVT, nes išorės santykių tarnyba skiria didelį dėmesį lyčių lygybės principui ir jų veikloje tai aiškiai matyti. Ir mes apie tai kalbėsime teikdami rekomendacijas New York'e CSV darbo grupiai. Taigi tiek trumpai apie mūsų siūlomos rezoliucijos turinį. Aišku, yra keletas klausimų susiję su ta rezoliucija. Ir dėl laiko stokos mes dabar negalime pateikti klausimų nei tarybos atstovui, nei komisijai. Bet tiesiog e, noriu jūs informuoti, kad toks yra pasiūlymas. Uh, komiteto nariai gali pateikti pasiūlymus tiek dėl rezoliucijos turinio, tiek dėl žodinio komisijos ir tarybos klausimo. Ir mes tai svarstysime sausi. <clears throat> Taigi tiek. Ar yra norinčių šio klausimų pasisakyti narių? Då vill jag fråga om kommissionen vill säga någonting. Gal komisija galėtų ką nors pasakyti, klausė pirmininkas. Mrs. Uh, Pastre. Good morning. Pone Pastre. Labas rytas, ponė pirmininkė. Na, gal pradėsime nuo iš EIVT. Mes kartu su EIVT labai glaudžiai bendradarbiaujame. Ir beje, noriu labai padėkoti garbingieji parlamento nariai. Mums malonu dalyvauti šiame posėdėje netrukus kalėdos jau visus apima šventinė nuotaika. Ir turiu pasakyti, kad beje, mes e, dabar kaip tik baigiame darbą dėl vieno doku, su, e, darbą e, susijusi su vienu dokumentu ir moterų padėtimi. Ir labai malonu, kad kitais metais parlamentas jūs savo delegaciją į New Yorką, į CSV. Dabar dėl smurto prieš moteris. Kaip jūs teisingai pastebėjote, tai yra labai plataus masto problema ir labai įvairialypė problema. Mes esame įtraukę šį klausimą ne tik į komisijos darbo tvarkę, bet jisai yra ir tarptautinėje darbo tvarkė. Žinote, kad SCV yra patvirtinusi veiklos planą ir jame konkrečiai, be kita ko, kalbama apie uh, lyties pagrindų priešiškų veiksmų panaikinimą. Jūs žinote, kad esame paskyrę žmogaus, už žmogaus teisės atsakingą pareigūną ir mes laukiame, aišku, jo nuomonė, tikėkime, kad jau institucija tą pradės veikti ir New York'e būsime kartu. Gal porą žodžių dėrėtų pasakyti apie pasirengimą kitų metų darbui. Pirmiausia, ES labai nuvylė tai, kad CSV nepatvirtino jokių išvadų. Iš to mes pasimokėme štai ko. Pirmiausia, bet kokį darbą reikia padėti pakankamai anksti tam, kad galiausiai turėtume suderintą poziciją Ir dar vienas dalykas, kodėl svarbu anksti pradėti darbą, ogi todėl, kad galėtume į jį įtraukti ir plačiąją visuomenę, jos atstovus. Mūsų pozicija komisija pradėjo renkti dar rugsėjo pradžioje ir tikimės, kad ji bus galutinai parengta per gruodį. Jūs žinote, kad mes gana sėkmingai veikiame ir informuojame atitinkamai valstybės nares stengdamiesi ne tik tai išnaudoti tai, kas jau padaryta, bet taip pat analizuojame tai, kas padaryta. Ko mes siekiame? Pirma, CSV turi tu kitais metais patvirtinti bendrų sutarimų išvadas ir kitas mūsų tikslas yra vadovautis vadovautis egzistuojančiomis normomis ir principais, kad tos išvados būtų kokybiškos. Mes e, rengdamėsi šiam e, šių tikslų įgyvendinimui susitinkame ir su vairiomis moterų organizacijomis. Prieš porą savaičių mes pakvietėme NVO, Bruselėje veikiančias NVO pasvarsyti, kaip būtų galima dirbti kartu. Taip pat mes jau pradėjome ir um, kitų šalių įtraukimo į šį darbą procesą. Turiu galvoje tą šalis, kurios panašiai galvoja kaip mes, kad CSV turėtų parengti išvadas ir to šalis, kurios taip nemato. Aišku, visada yra tų didžiųjų lošėjų, taip sakant, kaip pavyzdžiui Latinų Amerikos šalis ir e, Selek viršūnių susitikime. Lyčių lygybės klausimas vėl bus įtrauktas į darbo tarkį, nes mūsų galva šiuo atveju labai svarbu vadovautis regionalumo principu. Dabar dėl darbų pasidalymo. Gal reikėtų pasakyti, kad ES ketina šiais metais per CSV posėdį renkti keletą papildomų renginių kuriuose bus aiškinama, ką mes darome ES, užtikrindami lyčių lygybę, bet manau, kad daugiau gal nereikėtų man čia labai plėstis, nes komisija tikrai jau baigė renkti dėrybinę poziciją ir manau, su jie susipažinėjus visi galėsite užduoti darbo. Ačiū, toliau ponė Festeva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tą pozicinį dokumentą, kurį rengėme Pirmiausia, tai yra pagrindiniai principai ir konkretus principai, bet pagrindinė mintis yra ginti lyčių lygybę ir ją mm, ir, ir stiprinti ją bei visus atitinkamus įsipareigojimus šioje srityje. Taip pat mes norime, kad mūsų Mm, požiūris remtųsi žmogaus teisų užtikrinimu ir neužmirštų konkrečių principų mm, susijusių, pavyzdžiui, su tuo, kad smurtas prieš moteris negali būti pateisinamas jokių atvejų sėti tokį smurtą su diskriminacija. Reikia, kad būtų visa apimanti strategija skirta kovai su smurtu prieš moteris. Ir, kaip žinote, šių metų pagrindinis vienas iš prioritetų yra smurto aukų apsauga. Vyrų vaidmuo taip pat bus sustiprintas ir akcentuojamas. E, planuojama taip pat skirti didesnę paramą nevyriausybinėm organizacijom. Labai svarbu stebėti šios reiškinius, rinkti statistinius duomenis. Mes norėjome išsiaiškinti, kokie įsipareigojimai jau yra priimti šiuose srityse. Ir atitinkamai parengti tokias išvadas, kuriuose būtų labai aiškus ir apibriežti įsipareigojimai. Neminint konkrečių smurto prieš moteris formų, bet minint bendrą požiūrį. Tuo būdu mes norime, kad tekstas nebūtų per ilgas, nes e, kuo ilgesnis tekstas, tuo sunkiau dėl jo susidėrėti. Ir, kaip jau minėjau, kalbant apie jau prisimtus įsipareigojimus, bandėme išsiaiškinti, E, dėl ko jau taip pat yra sutarta tarptautiniu lygiu. Taip pat norime, kad būtų minimos tarptautinės konvencijos. regioniniai dokumentai, tarptautiniai įsipareigojimai, kad ES galėtų bendradarbiauti e, su kitomis valstybėmis, jungtinių tautų narėmis. Tiek galėčiau kol kas pasakyti. Jei turite klausimų, esu pasirengusi į juos atsakyti. Aš... Turėčiau klausimą, sako pirmininkas, dėl to ką jūs tik ką pasakėte. Pasiūlymo projekte e, komitetas dar jam nepritarė, dar jo nepatvirtino. Kalbant apie kampanijas skirtas kovai su smurtu prieš moteris, ar jūs jau pagalvojote apie tai, kokia jūsų nuomonė yra šiuo klausimu? Dabar iš tiesų labai norime sulaukti jūsų atsakymo. Um, <laughs> Dėkoju. Dėkoju už klausimą. Jūs turite galvoje tą globalę kovos su smurto prieš moteris kampaniją Global Advocacy Campaign. Žinote, kad bus e, Pekinas e, plus 20 konferencija 2015 metais. Vyksta diskusijos, kaip reikia paminėti šią datą ir ES galvoja, koks būtų geriausias būdas tą padaryti, galbūt surenkti pasaulinę konferenciją, e, kuri būtent į pirmą vietą ir iškeltų pasiekimus šioje srityje ir Pekino platformą. Dėl to ir norima surenkti didelę kampaniją kuri būtų ir skirta šiam dalykam. Ir taip pat būtų mm, pasižiūrėta, kas jau yra pasiekta šioje srityje. Ir galbūt tada šią idėją būtų galima sieti su tą visuotinę globalią Mm, programa. Kas yra jis? Taigi, mm, kalbant apie konkrečią mūsų nuomonę, tai mes norėtume daugiau informacijos, ponė pirmininkė, iš jūsų apie tą globalę e, programą. Pirmininkas, aš neturiu jokios daugiau konkrečios informacijos. Aišku, kad didelės informavimo kompanijos gali būti daromos įvairiai. Jūs galite patys spręsti, koks geriausias būdas yra tą padaryti. Bet dabar daugiau informacijos tikrai negalėčiau pateikti. taip pat Global Implementation Plan ir ekspertų e, grupės rekomendacijos ir tas e, bendras įgyvendinimo planas, ar jūsų darbas su tuo susijęs? Taip galėčiau pasakyti, kad mes dalyvavome šiame darbe, buvome suinteresuotųjų šalių susitikime New York'e praėjusią savaitę, dirbame taip pat ir politinių lygmenių E, ir norime pasakyti, kad mm, visi mm, šie, visi ši veikla yra numatyta mūsų darbų planuose. Vėl grįšiu iš e, švedų kalbą, sako pirmininkas. Dėkoju. Nematau, kad mūsų komiteto nariai dar turėtų kokių klausimų. Taigi mes pateiksime nuomonę. Pag, paskutinė diena rezoliucijos pakeitimams yra sausio 9 diena, pietus, vidudienis. O komitete bus balsuojama 22 sausio. O plenarinėje sesijoje šis klausimas bus svarstomas vasario mėnesį. Taigi šį klausimą baigiame. Posėdžio pradžioje, aš dėja nebuvau pačioje pradžioje, mes minėjome, kad į mūsų komiteto posėdžius atvyksta ir lankytojų grupės, Jana Kodakis, lankytojų grupė, šiandien yra atvykusi, sveikinu juos visus čia. Marin Šatez lankytojai taip pat yra mūsų salėje. Taigi, sveikinu visus lankytojus. O dabar reikime prie 11 punkto. Mūsų darbo tvarkės 11 punktas ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms. Mums bėgas abejomis tai labai svarbi tema šiame komitete. E, ši tema, žinoma, ir e, kovo 8-osios kontekste ir labai svarbi, tad aš noriu ir suteikti žodį mūsų pranešėjai, kad ji pristatytų savo pasiūlymą. Dėkui, ponia pirmininkė. Dėkui už tai, kad įtraukėte šį klausimą į mūsų komiteto darbo tvarkę. Šis pranešimas yra pranešimas, ties kuriuo reiktų sutelkti įvairias politinės frakcijas. E, aštunta kovo, manau, per šią tarptautinę moters dieną mes galime išsakyti savo nuomonę, manau, kad galime taip pat į šį darbą įtraukti ir kitus parlamento komitetus, pavyzdžiui, žimtumo ir socialinių reikalų komitetą. Jis turi parengti nuomonę šio klausimu. Tai yra labai svarbus klausimas. Tai yra toks kaip ir tylus klausimas nes visi žino, kad krizė padarė didelį poveikį moterį, moterų padėčiai, bet nieks apie tai nekalba. Ir iš kitos pusės nekalba, nes, nekalba dėl to, kad nėra pakankamai duomenų apie tai. Ir manau, kad mes turėtume pasinaudoti tomis viešumo galimybėmis 8 kovo, kad sutelktume visas pajėgas, tai yra Vilniaus Europos lyčių lygybės institutą, e, kuris tikimės pateiks naujausią statistiką šiuo klausimu. Užimtumas, e, piliečių užimtumas ir lyčių lygybė yra svarbus dalykas. Ekonominė krizė padarė labai didelį įtaką mūsų gyvenimui, bet apie jos konkretų poveikį moterims praktiškai nėra kalbama. Kalbant apie vyrų e, padėti krizės atveju, tai jiems skiriamas didžiausias dėmesys, o moteris ir jų padėtis e, darbo rinkoje yra užmirštama. Pranešime mes pabrėžėme, kad e, krizė išryškino moterų labai didelį pažeidžiamumą užimtumo srityje. Ir šiaip jau moteris kenčia nuo nepastovių um, atsitiktinių darbų, E, moteris dažnai dirba nepilną darbo dieną pagal e, trumpalaikės darbo sutartis arba atlieka įvairius namų ūkio darbus ir krizė, aišku, moterų situaciją dar labiau pablogino. Kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, kad moterim labai sunku atlaikyti krizės poveikį. Ir nuo krizės e, ir, ir tą poveikį sunku atlaikyti dar ir dėl to, kad e, vyrai ir tos sritis, pramonės įvairių sektoriai, kurioje m, mm, dirbo daug vyrų, pirmiausia nukentėjo nuo krizės ir tai atsiliepė e, šeimoms. Moteris daugiau dirba e, e, kitokį darbą, administracinį ir panašiai. Bet, bet kuriuo atveju, esant kriziai ir griežta vyriausybių taupimo politika turi labai didelį neigiamą poveikį moterų užimtumui, nes jos daugiausia dirba viešame sektoriuje. Krizės laikotarpiu jau minėjau, kad yra tam tikri stereotipai, kurie paplitę visuomenėje Ir ką mes bekalbėtume apie piliečių lygias teisės ir norą jas užtikrinti, dėja, dar e, gajus yra stereotipai, e, prioritetinis dėmesys skiriamas vyrų žimtumui, o moteris netgi pačios pasitraukia iš darbo rinkos, tylėdamos. Mm, viską tą daro tyliai ir e, užsima neformalių darbų arba darbų, už kurį nėra atlyginama. Ir su šiuo dalyku irgi labai svarbu tą dalyką iškelti ir su juo kovoti. Ketvirta, norėčiau pakalbėti apie tai, kad krizė aišku atsiliepia ir atlyginimams. Moteris dirba atsitiktinius, mažai apmokamus, laikinus darbus, dirba nepilną darbo dieną. Ir tuo būdu atsiduria labai pažeidžiamoje situacijoje. Ir ši krizė e, turi aišku poveikį e, darbo rinkai ir moterų skurdimui tai čia kalbame apie trumpalaikį poveikį, o ilgalaikis poveikis apskritai būtų moterų skurdas, kadangi dėl visų tų nestabilių ir negarantuotų pajamų, kai jos išeis į pensiją, jų pensijos bus labai mažos šiuo e, krizės laikotarpiu yra dar ir kitas stereotipas, kad atsiai daugiau vyrų nedirba, vyrai daugiau vyrų prarado darbą negu moterų. Su šiuo stereotipu irgi turime kovoti. Atlyginimai mažėja dėl įvairių priežasčių, kurias jau minėjau. Skurstama Tai lemia ir socialinę atskirtį. Šeimos Tai yra, kai e, moteris e, vienos augina vaikus, tokių moterų padėtis pasidaro dar labiau sunkesnė, nes joms sunku išlaikyti stabilų darbą krizės atveju. Yra daug šeimų, e, kur moteris yra vienintelė maitintoja ir tokios šeimos turi vis daugiau e, problemų turėti pastovų darbą, pastovės pajamas ir tinkamai pasirūpinti vaikais. Taigi moteris ant savo pečių užsikelia didelę naštą e, Tai yra rūpinimasis vaikais, tėvais arba neįgaliaisiais giminaičiais. Visą tą naštą tenka tempti mo moterims. Ir krizė taip pat prisidėjo prie taip vadinamo neformalaus darbo išaugimo. Pagal ESBO statistiką ESBO narės, narėse e, tas neformalus vadinamas darbas sukuria 33 procentus BVP. Reikia pripažinti tą neformalų darbą ir siekti, kad tokį darbą atliekančios moteris būtų pripažįstamos kaip dirbančios. Dar vienas dalykas. Keturis kartus daugiau moterų turi e, darbą, nepilną darbo dieną. Tokių nepilną darbo dieną dirbančių moterų yra keturis kartus daugiau negu vyrų. tyrimai rodo, kad krizės atveju lygybė darbo rinkoje, vyrų ir moterų lygybė darbo rinkoje leistų ženkliai e, sustiprinti ekonomikos augimą. Dėl to mums reikia kovoti su tais stereotipais, keisti situaciją, kuri nepalanki moteriams. Ir dėl to galvoju, kad 13 metais e, švenčiant tarptautinę moters dieną e, turime aiškiai išsakyti visas šias problemas. Vienas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus tai yra skirtingi atlyginimai mokami vyrams ir moteriams. Žinome, kad yra įvairių priežasčių, dėl to, kad daug moterų dirba pagal uh, terminuotas darbo sutartis arba nepilna darbo diena. Moterų atlyginimai maždaug 17 procentų yra mažesni negu vyrų Europos valstybėse aišku, skirting, e, įvairiose e, Europos valstybėse situacija yra skirtinga. Ir tie nevienodi atlyginimai, e, turiu galvoje, vyrus ir moteris, kurie turi vienodą kompetenciją ir dirba <clears throat> ir yra tose pačiose pareigose, daro moterų padėti daug labiau pažeidžiamą. Norėčiau pateikti e, duomenys iš naujausios ESBO studijos, kuri teigia, kad kai moteris turi vieną vaiką, jinai paprastai gauna 12 procentų mažesnį atlyginimą ir kiekvienas kitas vaikas jai taip pat sumažina atlyginimą 12 procentų. Taigi, kai moteris ateina dirbti, į tas pačias pareigas kaip vyras, tai e, dėl to, kad jinai kada nors taps mama, jinai jau gauna 17 procentų mažesnį atlyginimą negu tokios pačios klasi, e, kvalifikacijos vyras, tai su kiekvienu vaiku jos atlyginimas dar 12 procentų mažėja, tuo būdu, kai jinai išeina į pensiją, jinai yra tiesiog skurdi pensininkė ir reikia siekti, kad baigtųsi e, e, toks moterų diskriminavimas, toks požiūris į moteris. Reikia siekti, kad Europos politika skatintų moterų žimtumą. Europos socialinis fondas siekia tą daryti bet yra dar daug kliučių, kurias reikia nugalėti. Užimtumo skatinimo politika yra remiama iš Europos fondų. Ir užimtumo skatinimas taip pat susijęs ir su atitinkamu Mm, moterų mokymų įrengimų, kad jos galėtų arba grįžti į darbą, arba e, rasti naują darbą. E, moteris turi turėti galimybės derinti šeiminį ir darbinį gyvenimą. Jo viena iš kliučių yra tai, kad nėra užtikrintas nuolatinis e, moterų mokymas, rengimas, čia irgi labai e, gajus stereotipai. Ir visa, į visą tai turime atkreipti dėmesį per tarptautinę moterų dieną kovo 8. Dėkui, ponė pirmininkė. Dabar pradėsime diskusiją ir ponė Gurmai bus pirmoji, kuri nori pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad visada malonu su Elizabeta dirbti. Ji labai aiškiai pasakė, kad pranešimas yra labai svarbus ir mūsų komunikacijos padalinys iš tikrųjų turi gerai pagalvoti, kaip geriau pristatyti šią, šią temą. Žinoma, ekonominės krizės tema dažnai šiame parlamente uh, aptarinėjama, tad ir pranešimas e, yra esmingai svarbu. Reikalas tas, kad kai kalbame apie e, moterų padėtį, e, svarbu yra neužmiršti to, ką mes vadiname tyliaja krize. Mes sakome, kad moteris čia labiausiai pažeidžiamos, mažos pajamos, menkai apmokamas darbas, mažos pensijos. Nebūtinai e, krizė yra vienintelis veiksnys nulemintis tai, bet e, jis prisideda prie lyčių disbalanso. E, jau buvo pranešme minėta skirtumas, užmokesčio skirtumas tarp lyčių nepalankus darbo kontraktai ir moterų padėtis kuomet jos e, užsima globa. Žinoma, kalbant apie krizę, e, pirmai, pirmasis ciklas daugiau paveikė e, vyrus, nes būtent vyrai prisidėjo prie tos krizės visų pirma vyrų lyderystė, na, o antroji jau palėtė moteris ir nepakankamai dėmesio skiriama tam, kad e, visus tas grandinės gale esantys asmenys taip pat nusipelno apsaugos, e, ypatingai kai kalbame apie paslaugų sektorių, kur e, dirba labai daug moterų. E, atsižvelgiant į tai, iš Europos komisijos mums reikia daugiau ir patikimesnių duomenų apie tai, kaip taupimo politika paveikė e, atskiras lytis. E, ir mums atrodo, kad būtent moteris krize labiausiai ir paveikė. Tik tai atidžiai stebėdami krizės poveikį mes galėsime parengti visą apimančią ir veiksmingą strategiją. Pranešime e, daug kalbama apie lyčių lygybės e, klausimo iškelimą formuojant užimtumo politiką, kitas politikos rytis, e, e, ir e, būtinybę atsižvelgti į lyčių lygybę tokiuose srityse, kaip pavyzdžiui, proftechninis mokymas. E, neužtikrinsime ekonomikos augimo, jeigu neatsižvelgsime į socialinį poveikį. Jau buvo paminėta, kad skurdas turi moters veidą, kadangi per ekonominę, socialinę ir demografinę krizę moteris nukenčia vis labiau, reikia jas skirtingai ir traktuoti. Turiu taip pat priminti, kad Lisabono strategijoje turime e, duomenis, e, kad e, moterų darbo rinkoje turėtų padidėti nuo 50 iki 60 procentų. Ta tiksla pasiekėme. Bet ES strategijoje 2020 e, daugiau nebekalbame apie skaičius. O tai reiškia, kad mums reikia užtikrinti 70 procentų bendrą užimtumo lygį, bet jau uh, nebediferencijuojame tarp vyrų ir moterų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, darbo rinkoje jau daugiau kaip 70 procentų yra vyrai, tačiau apie moterų skaičius nebekalbame. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra tendencija moteris siūsti namo. O tuo tarpu aš norėčiau pasakyti, išlaikykime pasirinkimą. Moterims, jeigu jos bevelyje pasilikti namuose, turėtų turėti tokią galimybę. Jeigu norėtų eiti į darbo rinką, taip pat turėtų turėti galimybę eiti į darbo rinką. Toliau, e, moterų užimtumas e, vadovaujančiose pozicijose E, mes tokiu būdu prisidėtume, atneštume pridėtinę vertę ekonomikos augimui. Ta taip pat reikia turėti galvoje. Tad aš galvoju, kad šis pranešimas iš tikrųjų labai svarbus, jisai gali pasiūsti labai aiškę žinę mūsų Europos moterims. Turime taip pat visi savo priminti kad visas esame nusipelniusios e, Nobelio premijos. Na ir žinoma, pasinaudosiu progą ir palinkėsiu visiems jums gerų kalėdų ir uh, Manau, kad e, kovo 8 iš tikrųjų galime pasiūsti stiprų signalą, jeigu visi dirbsime draugiai ir vieningai. Dėkui. E, prieš suteikdama žodį poniai Gabriel, priminsiu, kad 11.30 turėsime balsuoti e, diskusijas užbaigti anksčiau nenorėčiau, tad turbūt padarysime nedidelę pertraukėlę pusę dvyliktos, e, balsuoti ilgai neužtruksime. E, o dabar žodis poniai Gabriel. Dėkui, ponia pirmininkė. Pirnors, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Šartie už išsamų pranešimo projekto pristatymą. Aš jau minėjau, kad šis pranešimas yra labai išsamus ir galbūt pirmą kartą turėsime galimybę viename tekste integruoti įvairias konkrečias priemonės, kurias jau esame išskyrę iš daugelio pranešimų. Aš pabrėšiu, kas man svarbiausia šiame pranešime. Tai pirmiausia, labai profesionaliai ir argumentuotai pateikta nuomonė, pranešėja įtraukė įvairias priemonės, kurios yra susiję su svarbiausiais e, dalykais tose sritise, kuriuose mes dirbame. E, buvo minima, kad reikia kalbėti apie krizės pasiekmes, e, pasiekmes moterims. E, tos pasiekmes, m, ta įtaka moterų gyvenimui nėra e, nauja. E, visi žinome, kokias rytis jinai apima, bet buvo minima, kad e, labai svarbu turėti atitinkamus duomenis, konkrečius duomenis apie tai. Ir tikiuosi, kad remdamėsi šiuo pranešimu mes mm, pasieksime to, kad moteris iš ekonominės krizės išeis sustiprėję ir iškeltą galvą. E, Dėkui. Eh, då eh, hinner jag också själv ta ordet och... Eh... Dabar aš pasisakysiu pats, eh, esu šešėlinis pranešėjas, rengiant eh, šį pranešimą. Nėra jokios abejonės, kad pranešimas labai svarbus, pranešėja patiekė puikų pasiūlymą. Jūs puikiai pademonstravote mūsų požiūrį į įvairias darbo rinkas, kas ten svarbu, kas netiek svarbu. Minėjote pirmąją bangą, antrąją bangą. Taip pat gerai atspindėjote, kaip uh, gerovės sumenkėjimas daug labiau paveikia moteris negu vyrus. Jūs taip pat kalbate apie tai, ką reikėtų nuveikti, paminite įvairiausias sritis. Man labai įdomu tai girdėti. Pavyzdžiai galėtų būti apie transporto politiką, raginimus uh, komisijai ir valstybėms narėms imti atitinkamų veiksmų. Jūs kalbate apie biudžeto apkarpimą, kaip tai neigiamai paveikia vaikų švietimą. Jūs taip pat e, šnekate apie darbo rinkos pokyčių būtinybę ir e, pateikite kitų pasiūlymų, svarbių pasiūlymų. Mm, bet mm, vis tik tai trūksta mano nuomonė įvardyjimo, kodėl e, visa tai atsitiko. E, čia, šiame komitete, žinoma, nuomonės e, gali skirtis, bet reikia užduoti savo klausimą, kodėl tai atsitiko, kodėl atsirado tokia padėtis, kodėl kodėl būtent tokia politika yra vykdoma. Mes ir e, Europos centrinėme banke, tarptautiniam valiutos fonde turime e, įvairių nuomonių. Turime valstybių vadovus, turime technokratus, e, turime biudžeto eilutes ir taip toliau, kalbame apie ekonomiką. Kalbame apie vieną ekonomikos e, dalį, tai yra skola, bet ekonomika tai ne vien, ne vien skola. E, e, taip, skolą mes sumažiname e, iki 3 procentų, bet e, nedarbas yra 15 procentų, vadinasi, tai nėra didelė ekonominė sėkmė. Ir e, į visą tai atsižvelgimas aš ketinu pateikti savo pasiūlymų, nes manau, kad svarbiausia priežastis čia yra būtent tos taupimo priemonės, būtent dėl to taip viskas atsitiko. Tačiau apskritai e, šitas pranešimas labai geras, jūs viską puikiai išanalizavote, bet šito dalyko kaip tik ir trūko. Tai tiek norėjau pasakyti, čia ir sustosiu. Komisija galbūt norėtų pasisakyti. Too many. Okay. do, you, do you want to take floor? No? No? Okay. Komisija nenori pasisakyti, ar nori pasisakyti, klausė pirmininkas. Jeigu nenori, tai tada ponė Moginsatė ar suteiksiu žodį, kad ji pasisakytų šiuo klausimu. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegom, e, kurie kalbėjo. Zita Gurmai, pasižymėjau, kad moteris e, krizės dėka gali gauti gali susikurti darbo vietas, tapti verslios, pavyzdžiui, žaliosios ekonomikos srityje arba socialinėje srityje. Yra ekonomikos sektorių, kurie e, iškils, kurie pradės vystytis ir tikio, tikimės, kad moteris tenais ras savo e, darbo vietas. Krizė iš tiesų yra tyli, bet jinai turi moters veidą ir turime visi susitelkti, kad išeitume iš krizės ir būtent, kad moteris ištrauktume iš krizės. Dėkoju Gabriel už tai, ką jinai pasakė. Būtent tą dvasę aš įrengiau šį pranešimą. Dėkoju visiems, kurie dirbo kartu su manimi, rengiant tą pranešimą mes pabandėme, kad pranešimas e, apibendrintų. Norėjome, kad šiame pranešime būtų apibendrinta daugelis esminių dalykų, kurie atsispindi kitose pranešimuose. Ir taip pat norėjome pateikti pasiūlymus, kaip spręsti problemas. Mm, ponė pirmininkė, dabar norėčiau atsakyti į jūsų klausimą. Žinote, e, kaip aš jūs mėgstu ir kaip vertinu jūsų draugiškumą. Noriu pasakyti, kad ponios Zimmer pranešimą skaičiau labai susidomėjusi. Pone pirmininkė, jūs tikrai uh, gerai jį žinote, ponė Zimmer turi pateikti nuomonę mūsų komiteto vardu ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ji e, akcentuoja kovą su skurdu, ką reikia daryti, e, kovojant su socialinė atskirtimi. Jos požiūris yra šiek tiek platesnis negu e, E, mano pranešimo, e, nes, e, bet jinai taip pat mini, kad moteris nepakankamai turi galimybių gauti aukštos kvalifikacijos ir gerai apmokamus darbus. Pone Zimmer pabrėžia, kad mm, viešųjų išlaidų mažinimas atsiliepia uh, moterų padėčiai darbo rinkoje. Noriu pasakyti, kad aš e, labai atvirai esu nusiteikusi visų pakeitimų, visų būsimų pakeitimų atžvilgių, bet noriu pasakyti, kad svarbiausia mum turėti galvoje štai ką, kad kai moteris išeina į pensiją, jų pensija yra 39 procentais mažesnė negu vyrų. Toks yra vidurkis visoje Europos Sąjungoje. Taigi, kokį kelią be pasirinktume, mūsų pagrindinis tikslas yra mažinti tą atotrukį tarp moterų ir vyrų, tą neligybę šioje srityje. Okay. Labai ačiū. Noriu pasakyti, kad tikrai labai vertinu jūs kaip mano pavaduotoją. Sausio 9 dienos vidudienis yra paskutinė galimybė pateikti pakeitimus o balsuosime vasario 18 ar 19 dieną ir kovo mėnesio plenarinėje sesijoje bus svarstomas ir tvirtinimas pranešimas. Taigi, kaip matote, tai labai svarbus dalykas, labai svarbus pranešimas, tai, kurį mes rengiame. Ir tikiu, kad mūsų laukia labai įdomi diskusija, tikiu, kad mes susitarsime. Bet reikės dar susitarti ir su kitais. Taigi, Dabar galime baigti šio klausimo svarstymą, praleisime 12 punktą ir pereisime prie balsavimo. Tai yra vystimosi skatinimas plėtojant prekybą. Noriu paklausti, ar kas nors ketina pristatyti patį klausimą. Ar yra pranešėjas saliai? Sausio 9 sako balsas iš salės. Nu kągi, mes balsuosime, nes aš dėja negaliu skelbti balsavimo dėl visų pakeitimų iš karto, kadangi matau, jog yra prieštaringų nuomonių, bet balsuosime dėl kiekvieno atskirai. Taigi, Pirmiausia, ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Ir pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtintas. Kągi, balsavome pusantros minutės, o ne penkias, sako pirmininkas. Thank <laughs> you. Okay. Um, to, uh, number... O dabar grįžkime prie darbo tvarkės 12 klausimo. Ir tai yra daugiametės finansinės programos susijusios su bendradarbiavimu su AKR e valstybėmis finansavimo klausimas. Pone pirmininkė. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai nes tai yra mūsų e, nuomonė vystimosi komitetui. Pirmininkas, jei norite kalbėtis, išeikite iš salės. Teskite, prašom. Taigi, rengiant nuomonę, atkreipiau dėmesį į keletą dalykų pirmiausia e, e, politika turi apimti įvairius aspektus, kalbant apie es bendradarbiavimą su AKR šalimis. Toliau, kad nacionalinėje e, teisėje būtų skiriamas pakankamas dėmesys moterims, moterų teisėms ir politikai moterų srityje įtraukiant uh, moteris į sprendimų prieimimo politiką ekonominėje ir socialinėje srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad kai kurios AKR šalis e, turėtų e, populiarizuoti situacija e, turėtų skatinti keitimąsi gerąją e, praktiką. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį? Pirmiausia, reiktų e, į visas ES programas ir politikos kryptis, kai kalbam apie bendradarbiavimą su AKR, įtraukti lyčių lygybės aspektą. taip pat, e, kad ES misijos įvairiose valstybėse turėtų patarėję lyčių lygybės klausimais. ES e, demokratijos ir žmogaus teisų instrumentas yra labai svarbi priemonė siekiant moterų teisų užtikrinimo, e, kalbant apie pereinamosios demokratijos šalis. E, čia labai svarbu neužmiršti konfliktų sprendimo ir po e, konfliktinių e, situacijų ir iškylančių problemų. Tiek norėčiau pasakyti, o dabar e, galiu pasakyti, kad laukiu iš kolegų pakeitimų ir pasiūlymų tai nuomoniai, kurią mes turime pateikti vystimosi komitetui. Ačiū. Dabar ponia Gurmai. Labai ačiū. Noriu tik visiems čia esantiems priminti, kad mes dirbame, su, dirbame ir AKR komitete ir todėl labai svarbu ir į to komiteto darbo atvarkę įtraukti lyčių lygybės klausimą ypač kai bus svarstama daugiametė finansinė programa. Svarbu užtikrinti finansavimą, nes manau jisai yra būtinas mūsų politikai vykdyti. Tikiu, kad pranešėja, kuri iš tiesų labai aktyviai dirba komitete ir jos indėlis nemažas, parengs gerą pranešimą. Manau, kad Gabi profesionaliai surinko duomenis atskleidžiančius įvairius um, neligybės aspektus. Noriu priminti, kad yra ES veiklos planas, kuris labai svarbus, nes jisai sudarytas atsižvelgiant į lyčių lygybės principo perspektyvą. Dar vienas dalykas gerai, kad viskas yra susijęta su tūkstantmečio plėtros tikslais. Bet uh, norėčiau atkreipti dėmesį kitą vertus, kad pačios valstybės narės tikrai galėtų daug daugiau padaryti už įgyvendindamos lyčių lygybės principą, ne tiek ir pokyčių darbo tvarkės atveju, nes manau, kad šioje srityje būtina įtvirtinti lyčių lygybės principą, jeigu dar kas to nepadarė. Dar, manau, svarbu paminėti, kad labai svarbu atitinkamą švietimą pradėti jau pradinėse mokyklose. Dar svarbu, kad pranešėja analizuoja ir trečiųjų šalių teisę, nes praktikoje įgyvendinti lyčių lygybės principą įmanoma, jeigu tam yra sukurtas teisinis pagrindas, jeigu yra teisės aktai, kurie garantuoja teisų apsaugą ir numato sistemą, kuri leidžia plačiau įtraukti moteris į visuomenės darbą, į politikos formavimą, ekonomikos, socialinėje ir kitose sritise. Todėl manau, kad tikrai labai svarbi nuomonė yra rengiama ir mes tikiu e, didžiąją balsų daugumą ją patvirtinsime. Ačiū. Pone Bauer. Aš taip pat noriu pasidžiaugti šią nuomonę. Ir keletas trumpų pastabų iš mano pusės. Man susidaro įspūdis, kad ko gero formuojant politiką mes turėtume stengtis formuoti kryptingą ir tikslinę politiką. Ką aš turiu galvoje? Švietimo klausimas, sveikatos apsaugos, sveikatingumo klausimas turi būti įtraukti, nes mes um, žinome, kad moterų mirtingumas yra viena iš didelių problemų AKR šalyse kaip ir su sveikata susijusio švietimo klausimas. Nebejotinai švietimas sveikatos klausimais yra labai svarbus dalykas, norint mažinti mirtingumą. Mes taip pat žinome, kad daugelįje šalių, turiu galvoje besivystančias šalis, nebaigia vidurinės mokyklos daugiausia mergaitės. Ir jų tarpe neraštingumas labai paplitęs. Į tą reiktų irgi atkreipti dėmesį. Yra ir kitas veiksnys. Mes bandome, aišku, užtikrinti finansavimą visoms rytims, ypač humanitarinės pagalbos sritims bet nereikia pamiršti tam tikrų įdomių dalykų. Na, pavyzdžiui, Kinijos vieno vaiko šeimoje politika, jinai nebejotinai daro įtaką to regiono bendros politikos formavimui. Todėl aš siūlau, kad be kitų dalykų mes turime e, sustiprinti tokius elementus kaip sveikata, švietimas ir manau, kad šiuose srityse galime daug daugiau ką ir nuveikti. Ačiū. Kągi, aš um, pats um, ketinu pasisakyti, nes esu šešėlinis pranešėjas. Turiu pasakyti, kad nelabai daug ką galiu ir pridurti. Man regis sąsaja tarp uh, tūkstantmečio plėtros planų lygybės principo dėgymo yra aiški, nemažiau aiški yra sąsaja ir šių dviejų sričių bei jom įgyventi skirtų priemonių. Bet dar vieną dalyką norėčiau paminėti visgi. Tai yra um, seksualinė sveikata ir reprodukcinė sveikata. Manau, kad ją reikia įtraukti į bendrą tarpusavyje susijusių elementų tinklą. Manau, kad niekas tam neprieštarausite. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, sako pirmininkas, Pone Jana Kadakis nekarpurto galvą, kad ji nenori pasisakyti. Tada, aišku, kuo daugiau nuomonių, tuo geriau, sako pirmininkas, taigi nieks nenori pasisakyti. Tada suteiksiu Gabrieliai žodį, kad jį pastartų savo paskutinį žodį. Dėkui, Dėkoju visiems kolegom, kurie sureagavo į mano nuomonę. E, pakomentuosiu, ponia Gurma sakė, kad didesnį dėmesį reikia skirti pradinėms mokykloms. Ir aš manau, kad reikia išryškinti tas valstybės, kuriuose šis tikslas jau yra įgyvendintas. O kalbant apie nacionalinius teisės aktus, tai aš jau ir tekste sakau, kad labai svarbu ne tik, kad būtų atitinkami įstatymai, bet kad jie veiktų, nes tose valstybėse, kuriuose lankėmės, įstatymai yra puikūs, kurių galbūt ES ar Europoje iš vis net nėra, bet tiesiog viskas tas yra tik ant popieriaus ir praktiškai nieko nėra įgyvendinama. Pone Bauer sakė, kad reikia didesnį dėmesį skirti sveikatai ir švietimui. Manau, kad tai yra labai svarbu. Pone pirmininkė, lauksiu jūsų pakeitimų dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos. Dėkui. Pirmininkas, užmiršau paklausti komisijos, ar ji nenorėtų pasakyti. Prašau, jeigu norėtumėte. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Komisija, aišku, pritarė jūsų komiteto tikslam dėti didesnės e, pastangas, ypač švietimo srityje. Norėčiau pasakyti, kad e, bendradarbiavimas su AKR šalimis remiasi Europos plėtros fondų. E, teisinė prasme e, mes remiamės sutartimi ir kotonų susitarimu, kuriame yra ir atitinkamos nuostatos tais klausimais, kuriais jūs rengiate nuomonę. pranešėja iškėlė klausimus, kad turi būti atitinkami, ne tik turi būti įstatymai, bet ir jie turi būti įgyvendinti. AKR e, šalise, mūsų bendratarbiavimas su AKR šalimis rengiantis 11 Europos plėtros fondų, fondui, bandome e, siekti, kad šie klausimai į e, bendradarbiavimą būtų įtraukti plačiau. E, būsimasis reglamentas dėl Europos vystimosi fondo, Europos plėtros fondo įgyvendinimo, kuris bus pateiktas tarybai maždaug 13 metų kovo mėnesį turės šias nuostatas ir būtinumą įtraukti uh, horizontalius bendradarbiavimo instrumentus į bendradarbiavimo susitarimus. tas taip pat numatoma ir naujausiose bendradarbiavimo su šiomis šalimis politikos dokumentuose. Vieną dalyką norėčiau pabrėžti, kotonų susitarime taip pat minimi šie aspektai, e, kai kalbama apie humanitarinę paramą, nes kotonų sustarimas yra labai e, platus ir čia irgi kalbama apie humanitarinę paramą ir bendradarbiavimą. Pranešėja minėjo, kad ES misijose reiktų turėti patarėjus švietimo lyčių klausimais. Norėčiau pasakyti, kad visa tai priklauso nuo biudžeto. Europos plėtros fondo biudžetas siūlomas. Uh, siūloma, kad šis biudžetas sudarytų 34 milijardus eurų. Žinote, kad parlamentas ir taryba e, sprendžia dėl to biudžeto, e, taigi parlamentas skatinčiau pritarti komisijos siūlomam biudžeto dydžiui. Žinote, kad e, delegacijos yra ekspertai, E, kurie e, prisideda prie atitinkamos informacijos, stebėsenos duomenų rinkimo. Žinote, kad e, kalbant apie Europos plėtros fondą, tai, pažiūrėjau, lyginant su vystamojo bendradarbiavimo fondu, Tai dėl to mes e, ten e, procentinis dydis buvo 6 procentai ir mes norėtume, kad 11 Europos plėtros fonde e, komisija siūlo 5 procentų dydį. Tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti. Tak, tak för det. Och eh, då... Pirmininkas, dėkoju. Dabar kaip toliau dirbsime. Pateikimų, pakeitimų pateikimo terminas e, sausio 9 diena, vidurdienis, e, komitetas balsuos e, 22 sausio, Deve komitetas 19 e, vasario. Pereikime prie prieš paskutinio darbo tvarkės punkto dabar. Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje ir suteikiu žodį pranešėjai poniai Kosta. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti moterų reikalų komitetui, kuris surengė šią temą klausimus, o taip pat ir už surengtą išvyką į Tunisą, kur ir ponė Gabriel, ir ponė Nilsen, bei jūs pirmininkė dalyvavote. Iš tikrųjų, ten gavome labai daug informacijos iš pirmųjų lūpų Aš jau kurį laiką dirbu su interesuotaisiais subjektais, su iškiliomis moterimis, dirbančiamis įvairiose šalyse. O savo pranešime aš kalbu apie keturias valstybės - Egiptą, Libiją, Maroką ir Tunisą. Tuose šalyse mes matėme, būtent matėme arabų pavasario reiškinį. Jūs žinote, kad protestai prasidėjo Tunise, į juos įsitraukė daug jaunų žmonių, tame tarpe ir moterų. Viskas prasidėjo nuo vieno iš aktyvisto susideginimo ir e, po to prasidėjo visas arabų pavasario procesas. E, padėtis e, keičiasi labai greitai tenai ir dėja matome ir tam tikrų nerimą keliančių ženklų. Žinome, kad Egipte kilo institucinė ir politinė krizė Prezidentas Mursi bando koncentruoti e, valdžią savo rankose, nors e, gazos konflikto atveju e, jis sėkmingai tarpininkavo. Šiuo metu vyksta referendumas dėl konstitucijos. Uh, tokie konstituciniai procesai vyksta ir kitose šalyse. Tai Marokas, pavyzdžiui, savo konstituciją jau patvirtino, e, vyksta procesai e, taip pat ir e, Libijoje, e, Tunise taip pat vyksta svarbių dalykų. Rūpiučio mėnesį matėme e, E, gatvės neramumus, e, ten dalyvavo nemažai ir e, moterų, buvo iškilusi grėsmė, kad bus pakeistas pirmasis konstitucijos straipsnis, tas procesas taip pat tebesitęsia, taip pat nerima kelia tai, kad valdančioji partija nori įtraukti nuorodą į islamą kaip e, teisėkuros pagrindą, čia labai daug kas nuo to priklausys, ypatingai moterų padėtis. Tad yra rizika, kad e, bus grįžtama atgal, kalbant apie įstatymą viršenybę, lygybę, pagrindinės teisės ir ypač moterų teisės. pilietinė visuomenė tiek Tunise, tiek Egipte reikalauja, kad tos teisės būtų išsaugotos. E, mes Europoje turime labai atsargiai elgtis, e, kalbėdami apie šiuos klausimus ir e, atvirai sakant, turėtume vengti tų klaidų, kurias kai kurios valstybės narės jau padarė. Turime suvokti, kad politinėme mm, islame yra daugiau nei viena srovė. Yra nuosaikiųjų, konservatorių, musulmonų, yra mm, ir tokių, kurie linkia nusileisti salafistams ir kitiems e, radikalams, ar tai būtų Tunise ar Egipte. Tad mums reikia platesnio požiūrio ir savo pranešime aš kalbu apie mm, tam e, tikras e, problemas, e, sprendžiant žmogaus teisų problemas, e, apie tam tikro principo daugiau už daugiau taikymą, e, daugiau e, žmogaus teisų, daugiau mūsų paramos. E, Tačiau mes turime taip pat neužmiršti ir e, Saudo Arabijos ir Kataro fundamentalistų įtakos. Vadinasi, reikia formuluoti savo požiūrį ir į tas šalis. Tai sudaro dalį mano pranešimo e, greta pamastymų apie nesenus įvykius. Turime matyti skirtingus pokyčių scenarius. E, kalbant apie klausimyną, tai čia aš siekiau keletos svarbių tikslų. Visų pirma, pažiūrėti, kokios pažangos pasiekta, kokia išlieka rizika moterų padėčiai, e, kiek e, galių turi moteris, kiek galių turi pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos demokratiniuose pokyčiuose tuose valstybėse. Uh, su kokiais sunkumais e, susiduria šios organizacijos ir e, kokį poveikį galėtų ES daryti, užtikrinant moterų konstruktyvų veikimą pereinamojo laikotarpio. Pabandysiu pasakyti glaustai, moteris dažnai užima lyderių, pozicijas e, tame tarpe e, ir keisdamosi mintimis tarpusavyje. E, aš kalbu apie moteris musulmonės ir mes turėtume jas skatinti taip elgtis. Mūsų santykis neturėtų būti su jomis, tarsi mes žvelgtume iš aukšto. O kalbant apie konstitucijas, tai e, moterų vaidmuo ten yra skirtingas. E, Tunise moteris parlamentinėme procese yra įtraukiamas, Egipte jos nustumtos į šoną, o Libijoje, kur e, tai išlieka e, tokia pilkaja zona, man teko susipažinti e, su e, E, parlamentarėmis e, tenai e, ir reikia pasakyti, kad parlamente yra 27 procentai moterų. Taigi tame šešėlyje atsiranda ir tam tikrų prošvaiščių. Taip pat yra svarbu, kiek yra pripažįstamas tarptautinės konvencijas ir kiek jos yra uh, įgyvendinamos. Pane Gabriel kalbėjo apie tą pačią problemą AKR šalyse. Bet žinoma, daug kas slepiasi detalėse. Jeigu jūs nesugebėsite užtikrinti stebėsenos, kaip e, tos nuostatos įgyvendinimas, tai viskas gali paskesti vyriausybių retorikoje. Aš manau, kad reikia remti moteris parlamentarės visais lygmenimis. E, kita problema, kiek moteris įtraukiamas į sprendimų prieimimą socialinėme lygmenyje ir kaip socialiai jos yra įgalinamos. Ir čia yra ir šviesesnių, ir tamsesnių atvejų. Pavyzdžiui, Libijoje nedaug kas e, žino, bet universitetuose e, studijuoja daugiau moterų nei vyrų. Tuo tarpu Maroke e, moterų raštingumas daug menkesnis. Dėl ekonominės nepriklausomybės yra tam tikrų situacijų, kur moteris mažame versle ar žemėse ar Egipte yra pasiekusios nemažai. Antra vertus, matome, kad situacija grįžta atgal dėl e, nepakankamo kreditavimo. E, E, Tunise, tiesą sakant, mikrokreditai suveikė labai, e, suvaidino labai didelį nu, e, vaidmenį, moteris yra sukūrusios smulkių verslininkų asociaciją ir mes turime raginti, kad pasaulio bankas teiktų garantijas tokiam kreditavimui. Ir 2014-2020 e, metų finansinėje programoje e, vystamajam bendradarbiavimui turi būti suteiktas e, solidesnis finansavimas, kad ES delegacijos galėtų daugiau nuveikti, pasitelkdamos e, turimus ekspertus, E, ir e, reikia sustelti ne vien ties e, nacionaliniu lygmeniu dideliais miestais, bet taip pat ir ties vietos lygmeniu. Reikia užtikrinti tam tikrą teritorinę sklaidą. Žinoma, egzistuoja saugumo problema, nelabai gerai žinome, kiek, saugu, kiek saugas ar nesaugas yra uh, moteris vis daugiau, jos patiria daugiau bauginimo, e, skatinimo, užsidengti veidą. E, pavyzdžiui, Tunise susiduria su mergaičių ir berniukų segregacija mokyklose. Na, o 40 mečių karta žiūri į tai, kaip e, į grįžimą į praeitį. Taigi teisingumas, saugumas, tinkamos sąlygos. Į visą tai reikia atidžiai pažvelgti. Čia turime dirbti partnerystėje su komisija, bendradarbiaudami su jungtinių tautų moterų komisija, nes išskyrus Libiją, ši turi savo atstovybės visose šalyse. Būtent e, e, čia reikia e, padėti moterų organizacijų tinklams, nevyriausybinėms organizacijoms. Taip pat reikia akcentuoti dvišalius santykius ir įsipareigojimus. Kiekvienoje dvišalėje programoje moterų poreikiai turėtų būti atspindėti. 2012-aisiais 91 milijoną eurų e, komisija paremė e, regioninę programą, kuri vadinosi Šuolis į priekį ir kuri buvo skirta e, konkrečiai moterims ir moterų įgalinimui aptariamajame regione. E, Taip pat e, yra demokratijos fondas, kuris taip pat gali demokratizacijos procesą finansuoti. Na ir dar vienas dalykas. E, svarbu e, užtikrinti stebėseną kad e, moteriams nebūtų daromas spaudimas. Ta turime daryti kiekvienais metais e, Viduržėmio jūros asamblėjoje. Deve savo e, pasiūlymuose taip pat turi labai įdomių minčių. Atsiprašau, kad tiek ilgai kalbu bet e, tema yra labai svarbi. Aš žinau, kad e, mūsų nuomonė turi būti ribota teksto prasme, bet aš e, pati noriu pateikti pasiūlymų ir noriu atsižvelgti į kitų pasiūlymus. Dabar žodis poniai Kratsa. Ačiū. Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti komitetą, kad ėmėsi iniciatyvos tokiai nuomoniai parengti Aišku, atlikta išsami analizė ir panašu, kad pranešėjas labai rūpinasi pranešėjas šiais klausimais. Keletą dalykų norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Reikia nepamiršti, kad išvardytose šalyse padėtis yra kiek skirtinga. Taip, nes visas vadiname uh, arabų pavasario vardu, uh, tas permainas, kurios įvyko, bet moterų padėtis tose šalise yra gana skirtingos. Kai kuriuose labiau vyravo fundamentalioji islamo teisė, kitose moteris turėjo pakankamai neblogas teisės ir jų padėtis nebuvo tai e, tokia bloga, kaip pavyzdžiui, kad Egipte. Bet dabar padėtis blogėja. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nors arabų pavasaris vyko vadovaujantis tomis pačiomis vertybėmis, kurioms pritarė visų šių šalių piliečiai, vis tik tai moterų padėtis arabų pavasario šalise yra skirtinga. Dar vienas dalykas, kurio mes neturėtume pamiršti, tai pačių moterų vaidmuo arabų pavasario procese. Nes visgi jų mažuma dalyvavo kovoje už nepriklausomybę, nes e, kita vertus buvogi kovojama už pokyčius, už pokyčius darbo rinkoje, už e, orų gyvenimą ir už teisę laisvai išpažinti religiją. Todėl neturime pamiršti šitų dalykų. Beje, be kita ko buvo nemažai padaryta ir įvairių tyrimų tose šalise, kurių rezultatai svarbus. O svarbus todėl, kad kai šiuose šalyse vykstančius procesus žvelgia ma iš išorės, gali būti susidaroma visai kitokia nuomonė. Taigi, nepriklausomai nuo įvairių problemų, kurios kyla tose Šiaurės Afrikos šalise, visgi pažangą mes stebime ir svarbiausia dabar būtų skatinti tolesnį dialogą su jomis. Atsižvelgiant į tuos tikslus, Egipte, pavyzdžiui, mes matome, kad moteris e, tarėjo politikos aikštėje renkasi reikalaudamos didesnių savo teisių. Ką aš noriu viso tom pasakyti? Nebejotinai yra bendri dalykai, bet yra ir kiekvienos atskiros Šiaurės Afrikos šalies padėtis ir kalbant apie galimas priemonės, kurias galėtume taikyti, reikia atsižvelgti į tos padėties specifiką. Bendradarbiavimas yra kitas aspektas. Pone pirmininkė, džiugu, kad praėjusiais metais ir jūs buvote Vašingtone, kai buvo svarstomi su nevyriausybinėmis organizacijomis darbas. Manau, kad tas darbas svarbus, ypač Sahle, kuri lankėsi mūsų komitete ir ji faktiškai mums pasakojo, kad ketina apsilankyti Libijoje. Visais šiais klausimais turime bendradarbiauti, ieškoti partnerių, su kuriais galėtume dirbti kartu ir vienu iš tokių partnerių galėtų būti Pasaulio bankas. Jūs taip pat paminėjote e, Viduržėmio jūros regiono asamblėją. Aš pats dalyvavau tos asamblėjos kūrimo darbe, todėl jos paminėjimas mane kiek gal ir nustebino. Nes Šiaurės Afrikos šalyse parlamentai tų darbas šiuo metu yra sutrikęs Ir ko gero e, šių arabų pavasario šalių parlamentai tikrai nebūtų pati tinkamiausia struktūra dialogui plėtoti. Bet mes matėme ką? Mes matėme, kad yra pakankamai moterų, kurios uh, siekia pakeisti padėtį, atverti plačiau darbo rinką, užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, galimybę uh, mokytis. Todėl kai kurie dalykai mane stebina, kai aš matau, kad Maroke uh, kovojama už lygiai verti moterų dalyvavimą versle, bet to nepastebime kai kuriuose kitose arabų pavasario šalyse. Todėl ką reikia daryti. Reikia iš tiesų bendradarbiauti, ieškoti partnerių ir aš manau, kad reikėtų, kad komisija panaudotų įvairias turimas priemonės, tokias kaip pavyzdžiui kaiminystės priemonės, tam, kad bendradarbiavimas ir dialogas su arabų pavasario šalimis būtų plėtojamas, siekiant e, įtvirtinti žmogaus teisę šiuose šalise. Be to, pono Lampenydį atstovas EIVT irgi turėtų atkreipti dėmesį į šį darbą, kaip ir kitų institucijų darbuotojai, kad e, ir turėtų atkreipti dėmesį rengiant ataskaitas į moterų padėties aspektus. Taigi, dar kartą pakartosiu, kad reikia naudotis visomis įmanomomis priemonėmis ir nereikia pamiršti, kad kai rengdami ataskaitą mes tikriausiai dar darysime ir pakeitimus ir gal reikėtų pagalvoti apie platesnį biski. Analizės ratą galima kalbėti ir apie Jordaniją ir moterų padėtį tenais. Galima kalbėti, aišku, apie socialinius pasikeitimus, bet mes negalime atvirai reikšti paramos moterų kovai už oresnį gyvenimą, už jų teisės. Nes dėja tokia yra mūsų patirtis, kad jokia, jokių politinių ar socialinių pokyčių nepasieksime, jeigu neužtikrinsime moterų teisų įtvirtinimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Jana Kadakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Aš visiškai pritariu pranešėjai, kad reikia labai atsargiai kalbėti apie arabų pavasario šalis, nes padėtis juose yra skirtingos tiek konstitucinių požiūrių, tiek kitais požiūriais. Nebejotinai tas skirtumas yra normalus dalykas. Mes ES irgi esame skirtingi. Bet nereikia pamiršti, nuo ko prasidėjo arabų pavasaris ir kas vyksta dabar. O turiu pasakyti, kad kai kurie dalykai kelia nerimą, ypač moterims kelia nerimą, nes neaišku, kur link visa tai krypsta. Pavyzdžiui, Egipte kyla rimtų problemų. Panašu, kad iš dalies šios šalis žengia tarsi atgal nuo to, nuo ko viskas prisidėjo. Moteris yra bauginamos. Uh, ir mes turime bandyti jas apsaugoti. Apsaugoti galime kokiu būdu? Viešuma. Reikia kelti į viešumą smurto apraiškas prieš moteris. Todėl aš manau, mes turime pagalvoti rimtai, kaip galima būtų dar apsaugoti moteris. Reikia galvoti apie labai praktinius žingsnius Aš nesakau, kad ES turėtų skirti pinigų, bet gal galima būtų uh, nuvykti ir surenkti toms moterims konferenciją, solidarizuoti su jomis, parodyti, kad mes pakankamai drąsos ten būti ir veikti. Dar vienas dalykas - LGBT teisės. Aišku, moterims lesbietams yra labai sunku šiuose šalise. Aš esu dariusi praneš, kalbėjusi apie Ugandą, kurioje nus pagavus lesbietę ji yra įkalinama iki gyvos galvos. Jūs taip pat paminėjote pagalbą. Bet aš sakyčiau, kad pagalbos atveju reikia elgtis atsargiai, o jeigu jau ji teikiama, tai turi būti tikslinė pasiekti tuos, kuriem yra skirta ir visas pagalbos skirimo ir jos panaudojimo procesas turi būti labai skaidrus. Taigi tokios būtų mano pastabos. Aš dėja turiu išvykti ir todėl leiskite visiems palinkėti uh, gerų kalėdų. Ir jums gerų kalėdų, sako pirmininkas. Na kągi, dar yra norinčių pasisakyti net keturi komiteto nariai nori pasisakyti. Taip pat manau, kad komisija ir EIVT dar pasisakys. O turime 17 minučių iki posėdžio pabaigos. Todėl prašau visų kalbėti labai trumpai, po dvi minutės kiekvienas, kad mes galėtume baigti darbą laiku, nenorėtume užtęsti posėdžio, nes nepamirškite vertėjams irgi ateina šventės, sako pirmininkas. Ačiū jam už tai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegę su puikiai atliktų darbų. Pavyzdžiui, kalbant apie e, Tunisą, mes bendravome su įvairiomis moterimis ir moterų delegacijomis, kai buvome Tunise. Keletą punktų norėčiau paminėti Europos išorės veiksmų tarnyba. E, tikimės, kad irgi išsakys savo komentarus. Norėčiau taip pat pasakyti, kad noriu pasiūlyti pakeitimą dėl e, lytinių organų žalojimo. Egipte tas tebe vyksta ir e, toks žalojimas vykdomas plačių mastų, taip pat ir medikų. Ir medikams dalyvaujant, manau, kad svarbu apie tai kalbėti. Mes apie tuos dalykus kalbame lengviau, kai tai vykdoma Afrikos šalise, bet lygiai tokia pati praktika yra ir Egipte. Ir turime tą paminėti ir aš planuoju pateikti atitinkamą pakeitimą. Dėkui. Ačiū. Toliau pagal sąrašą pona Nikolai. Ponas Nikolai. Ačiū, ponė pirmininkė, Alde frakcijos vardu, nes aš esu šešėlinė pranešėja. Noriu pasveikinti ponę Kostą, rengiant šį pranešimą. Iš tiesų, turinį pasiekta gera turinio pusiausvyrą. Pranešime a, labai plačiai analizuojami su lyčių lygybės klausimai susiję reikalai. Ir turiu pasakyti, kad a, labai gerai analizuojami. O kalbant apie galimus pakeitimus, norėčiau atkreipti dėmesį tris dalykus. Pirmiausia, tai yra moterų vaidmuo arabų pavasario procese. Deja, moteris pradėjo tą revoliuciją, tačiau po to, ko gero, jos rizikuoja tapti šio proceso nukentėjusiomis aukomis. Ir tai labai svarbu, nes visą reikalą įsipina ir religijos aspektas. Arabų pavasario procesas kelia štai kokį klausimą - demokratijos ir pasaulietinės visuomenės suderinamumas pagal tą Amerikos standartą. Ar įmanomi tie dalykai tais atvejais, kai sukyla pilietinė visuomenė, bet paskiau prasideda kiti priešingi procesai. Pažiūrėkite, kas vyksta Tunise, Egipte, Libijoje šiuo metu. Mes bandome siūlyti surenkti kampaniją, kad būtų galima padėti moterims kovoti už jų vietą visuomenėje, nes dėja yra nerima keliančių ženklų, kurie rodo, jog bandoma vengti bet kokios diskusijos apie moterų vaidmenį. Ir galbūt vėliau galima būtų įtraukti į pranešimą tai padėti Sirijoje, Libane ir Jordane, Jordanijoje. Aišku, Iš šio trejato tikriausiai daugiausia dėmesio reikėtų skirti Sirijai, nes ten ypač sudėtinga padėtis. Aš manau, kad tokia galimybė uh, įtraukti Siriją į pranešimą egzistuoja. Gal mes per tiesiog kalėdų šventes, per visą tą laikotarpį turėtume pagalvoti, uh, nes nepamirškite, kad moteris ir vaikai yra tie, kurie labiausiai nukentės Sirijos konflikte. Taigi tokios trys pastabos dėl galimų pakeitimų iš mano pusės, bet apskritai tikrai pranešimas yra gerai parengtas. Ir um, mums, uh, liberalų frakcijai ir daugeliu kitų rūpi, padėtis, e, moterų padėtis Šiaurės Afrikos šalyse. Ačiū ir toliau, panė Zamovska. Aš nekalbėsiu ilgai, nes jau kolegės labai daugą pasakė, pasakė tai, ką aš norėjau šiandieną pasakyti, bet nebejotinai noriu ponia Kosta pasveikinti parengus pakankamai ambicingą pranešimo projektą. Be kita, ko jis ne tik ambicingas, bet taip pat ir turinio požiūrių sudėtingas. Džiugu, kad yra apibūdinamos įvairios problemos, nuo kurių nuolatos kenčia Šiaurės Afrikos šalis, bet kai kurio jie yra sutinkamos ir Europoje kitapus viduržemio jūros. Bet mes turime suprasti vieną dalyką. Šiaurės Afriko yra ta vieta, kurioj padėtis anaip tol nestabili, padėtis gana spėriai keičiasi. Pagalvokime apie tai, kas vyksta dabar, palyginant su tuo, kas buvo prieš metus. Taigi procesas vyksta tam tikromis bangomis, kartais jos labiau užgriebia, kartais mažiau užgriebia. Prisiminkime praeit to šimtmečio 90-metį Alžyre. Aš tada Alžyre gyvenau keletą metų ir mes stebėjome, kokia ten buvo padėtis, kiek jinai neramino. Viskas dėja priklauso nuo to, kas yra valdžioje ir būtent valdžia iš dalies nukreipia ir visuomenės pastangas. Mes neturime pamiršti, apie kokį regioną kalbame ir mes negalime tikėtis, kad jie elgsis taip, kaip elgiamės mes. Nepamirškite, kad egzistuoja kultūriniai skirtumai, kai mes kalbame apie lyties organų lažojimą, priekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimą, prievartavimus. Tai yra vienas dalykas. Bet mes negalime vis matyti tik neigiamų reiškinių. Būtina išvelgti ir teigiamų poslinkių, nes aš asmeniškai manau, kad uh, glaudus šeimos narių ryšiai gali padėti moterims tose šalise išgyventi ir sudėtingus dalykus. Taip, ką noriu pasakyti, padėtis tose šalise sudėtinga. Pranešimas parengtas gerai, bet kartais man atrodo, kad pranešime pernelyg idealistiškai kai kas suformuluota. Manau, mes gal per daug tikimės iš tų šalių. Nepamirškite, ten dešimtmečius, šimtmečius um, žmonės gyveno pagal tam tikras tradicijas, taip kaip mes gyvename pagal demokratijos tradicijas ir jas netaip sunku yra pakeisti. Ačiū ir paskui paskutinė prieš komisiją pasisakys, paskutinis prieš komisiją pasisakysiu aš, nes man teko garbė būti šešėliniu pranešėju. Ir kaip ir kolegės, noriu pasveikinti ponę Kostą parengus puikų pranešimo projektą. Manau, kad jūs padarėte labai gerą analizę, įtraukėte nemažai svarbių dalykų jo lab, kad aptariama tema tikrai nėra tokia jau paprasta. Todėl jums džiugu, kad pasisekė apriepti daugelį klausimų. Ir jie susišaukė su tuo, kas pasakyta mano šešėlinėme pranešime. Pavyzdžiui, jūs minite e, teisėkuros svarbą ir moterų vaidmens įtvirtinimą teisėkuros lygių, be kita ko. Mes kalbame apie tai taip pat. Jūs sakote, kad teisė turi reglamentuoti ir tokius dalykus kaip seksualinė prievarta, moterų seksualinė prievarta. Aišku, mes įtraukime dar tokį aspektą kaip moterų sveikatos apsauga. Dabar dėl ES kaiminystės politikos. Aš manau, kad mes savo santykiuose su, e, plėtodami santykius su šiomis šalimis, galėtume daugiau dėmesio skirti moterų padėčiai ir moterų teisėms, nes tai tokiu būdu darytume įtoką tų šalių um, formuojamai politikai. Aš ketinu pateikti keletą pasiūlymų dėl pakeitimų visais šiais aspektais. Be kita ko, jūs kalbate apie demokratijos procesus tose šalise, bet nežinau, ar tų šalių polpiliečiai apibūdintų tai, kas vyksta kaip demokratizacijos procesą. Aš manau, kad tai labiau yra politiniai dalykai, politiniai procesai, nors negalėčiau gal kartais vieno atskirti nuo kito. Bet aš manau, šį dalyką reikia mums aptarti, kaip mes pavadinsime tai, kas ten vyksta. Yra dar keletas dalykų, kaip G punktas, kuriame sakoma, kad ES vykdydama kaiminystės politiką galėtų daugiau dėmesio skirti lygybėms lygybės, lyčių lygybės klausimams pagal Lisabonos 8 straipsnį. Bet aš turiu pastebėti, kad visos politikos šia prasme svarbios ir lyčių lygybės klausimas turėtų būti integruotas į visas politikos e, sritis. Taigi tiek gal iš mano pusės. O dabar dar suteiksiu žodį komisijai ir EIVT. Jūs turite galimybę kalbėti po pusantros minutės, nes dar turės pasisakyti pranešėją. Dėkui, ponė pirmininkė, labai noriu paprašyti žodžio, nes kartu buvau su pranešėja Tunise ir noriu pasakyti, kad tekste matome du svarbius dalykus. Pirmiausia, minima tai, kas tose šalise moterų teisų srityje jau yra iškovota, o antra, šis tekstas leidžia mums e, skelbti tam tikrą pavojaus signalą dėl dalykų, e, kurie yra labai svarbus. Noriu pabrėžti, kad turime skirti finansinę paramą rengiant moteris e, lyderių postams, siekiant, kad mm, islamistinės partijos neužgrobtų valdžios. Taip pat turime skatinti aktyvesnį moterų vaidmenį regioninių ir vietos lygmenių. Ekonominė situacija ir ekonominė moterų nepriklausomybė, režimų pasikeitimas e, reiškia, tą galime spręsti iš susitikimų su moterimis, kad universitetai nerengia pakankamai specialistų, pritaiky, e, kurių gebėjimai būtų pritaikyti prie darbo rinkos poreikių. Pranešime neradau vieno dalyko. E, žemės ūkis yra labai svarbus sektorius, kuris turi labai didelį potencialą, bet žemės ūkis, pavyzdžiui, kai kalbame apie ES ir tų šalių bend, E, akar šalių bendradarbiavimą. Žemės ūkiui neskiriamas pakankamai didelis dėmesys, pavyzdžiui, bendradarbiaujant ES su Tunisu. Kreditai, palūkanos už kreditus yra 40 procentų ir norint gražinti vieną kreditą tenka imti antrą. Šių be galo didelių palūkanų uh, E, taip pat turėtume e, neužmiršti e, toliau ES vaidmuo. Manau, ES eina tinkama kryptimi, reikia turėti aiškius kiekvienai šaliai pritaikytus mechanizmus. Pavyzdžiui, parama teikiama Tunisui padvigubėjo, dėl to džiaugiamės yra darbo grupė bendradarbiavimui su Egiptu, kuri buvo sukurta e, po posėdžio lapkričio 13-14 dieną. Taigi dirbame, veikiame, bet turime koordinuoti savo pastangas, turime aiškiai išskirti prioritetus, turime e, reaguoti į realią situaciją tose šalise. Ir E, turime e, renkti politinius dokumentus, e, pavyzdžiui, kai vykstame stebėti rinkimų ir turime pasižiūrėti, ar tos mūsų rekomendacijos iš rinkimų stebėjimo yra įgyvendinamos tose šalise. Dėkui. Atsiprašau, kad laiko daug neturėjome. Dabar suteiksiu žodį komisijai, galbūt dar komisija mm, gali ką nors pasakyti. Dėkui, ponė pirmininkė. E, turiu prisirašęs du puslapius, bet pabandysiu kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už labai įdomų pranešimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ponė Ašton iš tiesų skiria labai didelį dėmesį moterų teisėm ir lygių galimybių užtikrinimui. Jau buvo minėta, kad situacija keičiasi, banguoja, yra įvairių skirtumų tose valstybėse, įvairių problemų matome, kad bandoma neleisti moteriam dalyvauti politinėme e, tų šalių gyvenime, matome, kaip e, kartais ginkluotos pajėgos ar, ar ekstremalus judėjimai e, grasina moteriams, bet turime neužmiršti, kad yra ir daug gerų dalykų, kurie vyksta. ES delegacijoms E, yra duotas nurodymas, kad jos mm, stebėtų, kaip įgyvendinami rinkimų, steb, kaip įgyvendinamos rinkimų stebėjimo rekomendacijos. Mes ir toliau ketiname e, veikti moterų teisių užtikrinimo e, srityje. Sieksime, kad moteris nebūtų persekiojamos ir prieš jas nebūtų naudojamas smurtas. Jau buvo minėta, kad yra atnaujinta kaiminystės politika, remsimės šią politiką, taip pat asociacijos dvišalėmis sutartimis, techninė parama kuri yra numatyta, komisija ateityje apie tai pateiks daugiau informacijos. Taip pat noriu pasakyti, kad birželį vadovų taryba patvirtino strateginį e, strategiją šioje srityje ir ponas Lambrininis yra specialus atstovas žmogaus teisų klausimais. Ir e, tai reiškia, kad mes turime galimybę mm, tvirčiau e, ginti ir siekti žmogaus teisų noriu pasakyti, kad yra e, vykę specialūs darbo grupių posėdžiai mm, ir darbas siekiant užtikrinti moterų e, teisės nelieka nepastebėtas. Šie klausimai atsispildi ir tarybos išvadose. Europos Sąjunga ir arabų valstybės netaip seniai sustiprino bendradarbiavimo e, santykius 30 lapkričio valstybių narių užsienio reikalų ir Arabų lygos užsienio ministrai susitiko politiniam dialogui, buvo e, paskelbta bendra politinė deklaracija ne tik dėl taikos e, proceso artimuosiuose rytuose ir Sirijoje, bet taip pat ir e, toje deklaracijoje buvo minima pagarba žmonių teisėms, e, pagarba žmogaus teisėms ir lyčių lygybės užtikrinimui. Taip pat buvo primta e, darbo programa ateinantiems dviejiems metams, į kurią taip pat įeina ir lyčių lygybės bei žmogaus teisų klausimai. Mes labai tikimės, kad ta programa bus įgyvendinta prisijungiant e, prie jos įgyvendinimo įvairioms organizacijoms, taip pat ir komisijai. Pirmininkas, Aš labai atsiprašau, bet maždaug po 20 sekundžių vertėjai jau turės išeiti. Taigi, prašyčiau, kad baigtumėt greičiau. E, dėkui, ponė pirmininkė, noriu dar pabrėžti, kaip, mm, kaip svarbu bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Yra tarpusavio e, sutarimo memorandumas, komisija ko gero komisijos vardu daugiau nebegaliu kalbėti. Dėkui. Kągi mes turime baigti darbą, nes vėluojame skelti pietų pertrauką, bet jeigu kas iš jūsų nepasisakė, tai pasisak, turėsite progų, o dabar leiskite man palinkėti jums gerų, gerų, ramių kalėdų ir paskutinį žodį suteiksiu poniai Kostai, tikiu, kad įkalbės labai trumpai, vieną minutę prašom. Ačiū ponė pirmininkė tikrai ačiū Jums, ačiū kolegoms ir leiskite ir man palinkėti Jums visiems gerų kalėdų, ramių kalėdų, padėkoti sekretoriatui, kuris atliko puikų darbą ir uh, manau, kad mūsų bendras darbas bus naudingas. Aišku, negaliu atsakyti visus klausimus, bet tai kai kurias um, pastabas noriu sureaguoti, ponia Kratsa. Noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką, kad e, islamo sistemoje moterų rėmimas yra gana sudėtingas dalykas, nors mes bandome susijęti islamą ir demokratijos procesus. Aš suprantu, ką sakė ponas Lavotska, kad padėtis keičiasi labai greitai ir kad kai kurie dalykai vos atsiradę išnyksta, bet nepamirškime, kad egzistuoja tarp šių šalių didžiuliai skirtumai. Šiuo atveju aš norėčiau į tai atkreipti dėmesį. Dar svarbu, kad e, mes esame susitikę su Viduržėmio jūros e, asamblėjos e, parlamento nariais ir tai, ką sakė komisija apie naujus susitarimus kuriuos patvirtino Arabų lyga. Tai tuos susitarimus Arabų lyga patvirtino jau po to, kai aš pateikiau savo pranešimą. Dar vienas dalykas - lyties organų žalojimas ir kova su šiuo reiškiniu bei dis, kitos diskriminavimo formos. Tai yra svarbu, kaip ponia Kroit sakė, nereikia pamiršti ir tarp religinio dialogo su, pavyzdžiui, Egipte koptų bendruomenė. Tai svarbu ir moterų klausimo požiūriu, aš tai įtraukiau, įtrauksiu ir dar kitus kai kurios dalykus, o Sirijos, aišku, mes neapriepiame šioje, šiame pranešime, Man regis, reikėtų mums visgi nepamiršti, kad reikia elgtis atsargiai. Pats demokratijos procesas yra labai įvairiapusis, įvairialypis. Ir aš sutinku, kad e, kai kurie dalykai galbūt turėtų būti geriau paryškinti įvairios kampanijos, ir mes turėtume daug daugiau dėmesio skirti tam tikriems dalykams. Svarbiausia, kad būtų daug dėmesio skiriama įvairaus tipo partnerystių sudarimui, moterų įtraukimui į parlamento darbą ir jų didesniam vaidmeniu socialinėje ir ekonominėje plotmėje. Aš manau, kad būtų galima parengti programą panašią kaip jungtinės tautas, kur mikrokreditai yra garantuojant, aišku, kad už tos mikrokreditus nebus e, lupikaujamos žiaurios palūkanos. Pirmininkas, ačiū. Aš atsiprašau, kad jūs skubinu, bet tikrai yra, e, jau mes nebeturime laiko. Pakeitimus prašom teikti iki e, spalio, sausio 15 dienos 17 valandos. Kovo mėnesį bus planuoja, e, tvirtinama plenarinėje sesijoje, o vasarį mūsų komitete. O dabar dar kartą ačiū visiems nariams, kurie dalyvavo posėdėje, kurie dirbo. Noriu palinkėti jums visiems e, gerų švenčių. Noriu padėkoti komisijai, tarybos atstovams, EIVT atstovams ir visiems, kurie dirbo su mumis. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjams ir linki gerų švenčių. Jutta o sekretariat. Galiausiai noriu padėkoti Jutai ir sekretariatui už puikiai atliktą darbą ir už nuolatinę pagalbą mūsų komitetui. Visiems gerų švenčių.